Señoras y señores, querida komisarija, querido secretario general. Ponios ir ponai, komisarė, generalinis sekretoriau, Olga, Suzan, draugai. Norėčiau pasveikinti jūs visus atvykusius į Europos parlamentą. Aš esu Europos parlamento vicepirmininkas, atsakingas už daugia kalbystę parlamente ir esu labai entuziastingai nusteikęs šiuo klausimu, nes daugiakalbystė yra vienas iš svarbiausių Europos parlamento egzistavimo modelių būdų. Mes e, dirbame jo vadovaudamiesi ir aš taip pat e, mielai sveikinu kolegę komisijos narę Andriują Vasilijų. Ji atsakinga už kultūros, daugiakalbystės reikalus Europos komisija, komisijoje. Taip pat sveikinu parlamento e, generalinį sekretorių, kuris yra aukščiausiasis administracijos pareigūnas parlamente. Ši diena yra nepaprastai svarbi. Kaip žinia, prasidėjo e, taryboje vadovų susitikimas. Taigi norėčiau padėkoti visiems svečiams, kad atvyko, o e, Dar noriu kuo nuoširdžiausiai pasveikinti visus dalyvius. Vėliau pristatysiu e, konferencijos turinį. E, matau, kiek daug garbių svečių yra salėje. Šis posėdis labai svarbus, ypač galvojant apie tai, kokiam dėliam skaičiui institucijų atstovaujama ir galvojant apie atstovavimo, kiek, atstovavimo kiekybę ir kokybę. E, mūsų konferencija, kaip suprantu, yra precedento neturinti iniciatyva ir galime tik tai pagalvoti, kokie bus puikūs rezultatai mūsų darbo. Uh E, šiandieną lankosi labai daug svarbių veikėjų iš politinių struktūrų, Europos institucijų, universitetų, rektoriai, dekanai, taip pat pareigūnai atsakingi ES ir šalise kandidatėse už vertėjų mokymą, įskaitant Junktinės valstijas, e, Rusiją, taip pat Libaną ir e, kai kurias kitas šalis. E, turime įvairių vertėjų organizacijų narių, kurie yra mūsų svečiai. IMLLDP atstovai, taip pat e, daug mokslininkų, kurie nagrinėja naujasias technologijas. Tai yra labai aktualu mūsų darbe. E, taip pat norėčiau E, pasveikinti generalinę vertimo žodžių direktorato e, direktorė. E, ji yra puikiai darbuotoja, mano draugė. Olga su Suzana, kur yra jos dešinioji ranka, yra šios konferencijos sumanytojos, organizatorės ir dėl to e, labai joms dėkoju. E, daugiau nebesiplėsiu ir suteiksiu žodį komisijos nariai Vasilijų. E, dabar pirmininkauja Kipras, komisarės E, gimtoji šalis yra Kipras ir e, Kipras tikrai puikiai pirmininkauja, ypač e, užtikrint ryšius tarp Europos parlamento ir kitų institucijų. Dabar žodis jums, Andriula Vasilijų. Dear friends, Vice President uh, Martinez, dear Secretary General, Mėly draugai, mielas vicepirmininkė Martinėsai, ponia Kosmidų, mėly rektoriai, ponios ir ponai. Man nepaprastai malonu kreiptis į Jūs e, rektorių konferencijos pradžioje. Man ypač malonu dėl to, kad šioje salėje, to, toje pačioje salėje įvyko mano klausimas prieš mane paskiriant į komisijos narius. Daugia kalbystė yra ES projekto šerdis nuo pat e, praeito amžiaus šeštojo dešimtmečio. Kalba padeda žmonėms e, siekti kultūrinio, socialinio ir e, profesionalaus progreso. Kalba atveria žmonių protus ir už, Europos įvairoviai, kur yra tokia svarbi mūsų gyvenimo dalis. Būtent todėl mano, kaip komisijos narės, prioritetas ne tik paremti 23 oficialias ES kalbas, bet taip pat palaikyti ir 60 Europos regioninių ar mažumų kalbų. Taip pat esu įsitikinusi, kad turime skatinti kalbų mokymasi nuo pat mažumės. Prieš dešimtį metų Barcelonoje ES valstybių vadovai išdėstė ambicingą viziją kaip turėtų vykti kalbų mokymasis ir kad tai turėtų būti svarbi kiekvieno vaiko mokymosi programos dalis. Tikslas aiškus - užtikrinti svarbiausių įgūdžių tobulinimą ir mokyti dėstyti bent dvi papildomas kalbas šalia gimtosios kalbos nuo pat mažumės. Ir šiandien tai yra tarsi savame suprantama, kad mes apžvelgėme, kas nuveikta. Ar naudingi buvo Barcelona iškelti tikslai? Kiek iš tikrųjų pažangos padaryta? Kur eiti toliau? Nežiūrint to, kad išgyvename esminę ekonomikos krizę, ES vienas pagrindinių tikslų nepasikeitė. Mes dirbame drauge, kurdami geriau gyvenančią visuomenę, tuo pat metu gerbdami vieni kitų skirtumus. Mes ir toliau manome, kad laisvė, lygybė, solidarumas ir įvairovė gali būti suderinami dalykai mums bendrai siekiant vieno tikslo. O kalba yra svarbus įrankis šioje misijoje. Kadangi esu švietimo, kultūros, daugia kalbystės ir jaunimo reikalų komisijos nari, ypač didelę svarbą skiriu kalbų svarbai visuomeniai. Ir manau, kad vis. E, mobilesnėme ir tarpusavėje susijusiame pasaulyje daugia kalbystė tampa e, būtinybė, kurios nebegalime ignoruoti. Šiandien kalbame apie naujas technologijas, švietimą ir iš karto e, į galvą ateina internetinio mokymosi galimybė. Internetinis mokymasis yra priemonė, įrankis, kurią e, vertimo tarnybos vis labiau naudoja ruoždamos e, vertėjus universitetuose Europoje ir kitur. Neseniai pasirodžiusios dvi iniciatyvos sukūrė daug e, galimybių. Visų pirma, norėčiau paminėti kalbų, kalbų repozitoriumą, kuris buvo pradėtas kurti 2007-aisiais Europos komisijos vertimo direktorato ir Pradžioje jį naudojo studentai e, mokymosi tikslais, jį naudo, tą repozitoriumą naudoja universitetai, kurių atstovai šiandien čia yra susirinkę. Šiandien e, toje kalbų saugykloje yra virš 2000 įrašytų kalbų, e, mokym, mokomojo pobūdžio ir tikrų kalbų e, visomis ES oficialiosiomis kalbomis bei kai, trečiųjų, kai kuriomis trečiųjų šalių kalbomis. Tai medžiaga, kuri naudinga studentams, kad jie tobulintų kalbų žinias bei tobulėtų kaip vertėjai. Kita svarbi iniciatyva tai dvišalės ir daugia šalės internetinės mokymosi paskaitos. Tai yra videokonferencijos, kurių dėka e, dėstantis, mokantis vertėjai iš Europos institucijų bendradarbiauja su 15 e, partnerių partnerių universitetų Europoje studentais bei dėstytojais. Šių e, internetinių studijų metu e, tokius studentus vertina profesionalai dirbantis Briuselyje. Vertimo žodžių generaliniai direktoratai taip pat skatina savo darbuotojus pasinaudoti internetinio mokymosi galimybę, e, tobulinant kalbų žinias ir egzistuoja tam skirtas mokymosi portalas. Ir tai be abejo užtikrina didesnę mūsų vertėjų žodžių kokybę. Mokymosi portalą, portale galima rasti e, įrašytų paskaitų įvairiomis te, temomis taip pat e, pietų metu surink, surinktų įrašytų konferencijų, kurias organizuoja vertimo padaliniai. Ši medžiaga taip pat naudojama kaip mokymosi medžiaga svarbesnių iššūkių, panaudojant naujas technologijas vertime žodžiu, iškilo neseniai. Būtent 2010-aisiais pavasarį, kuomet dėl ugnikalnio išsiveržimo e, iškilo sunkumų keliauti. Kadangi e, negalima buvo skraidyti kurį laiką, reikėjo rasti galimybę e, užmėgsti ryšį su atokiau esančiomis vietovėmis per videokonferencijų sistemą, vertimo sistemą. Ir pamenu, kad komisijos vertimo žodžių tarnyba sugebėjo per labai trumpą laiką surenkti e, netidėliotiną komisarų posėdį ir buvo užtikrintas vertimas žodžiu e, ir taip pat ir tiems, kurie buvo gana atokiose vietovėse. Ir nuo to laiko, taip pat ir dėl aplinkosauginių sumetimų, siejamų su kelionėmis lėktuvais. Taip pat dėl to, kad mažinami, mažinamos administracinės išlaidos ES ir valstybėse narėse, vis daugiau lūkesčių siejama su e, šia galimybe. Kiekvieną dieną milijonai žmonių naudojasi e, išmaniosiomis e, technologijomis, tai yra e, pažangiais telefonais ir kompiuteriais ir mato, kuo, kokias galimybes suteikia ši, ši technologinė pažanga. Tam, kad pasinaudotume šią technologijų pažangą, mes e, privalome neatsilikti nuo technologijų, ir, nes tai mums padės užtikrinti e, šio laikinios komunikacijų galimybės. Kalbant apie technologijų pažangą, ypač svarbu vaidmenį čia vaidina socialinė žiniasklaida kaip Facebook ir YouTube. ES vertimo žodžiu e, tarnybos netruko pasinaudoti šios žiniasklaidos teikiamomis galimybėmis tam, kad pasiektų kiek įmanoma didesnį ratą jaunų žmonių ir paragintų juos e, susidomėti vertėjo žodžiu profesiją. Neįmanoma gyventi nekreipiant dėmesio į technologijų kaitą. Technologija atnešė, technologijos atnešė visuomenės revoliuciją visame pasaulyje, taip pat ir e, kalbų dėstymo srityje. Internetas tampa galimybe ir erdvė žmonėms mokinti, mokytis, dalintis informaciją ir bendrabiauti tokiais būdais, kurie buvo neįsivaizduojami prieš keletą metų. Tačiau ilgalaikė sėkmė bus užtikrinta, jei pavyks e, išmokyti studentus e, dirbti ir mokytis virtualioje er-, erdvėje. Todėl mes norime, e, kad technologijos integravimas būtų viena iš, vienas iš svarbiausių įgūdžių, kurie įgyjami dabar. Žinoma, technologijų panaudojimas turi būti kalbų dėstymo dalis, tačiau pats savaime tai nėra tikslas. Technologija keičia mūsų gyvenimo būdą. Ir todėl negalime teikti, kad švietimo sektorius gali išlikti atsiribojęs nuo vis tobulėjančių naujų technologijų. Gebėjimas priimti inovacijas, taip pat prisitaikymas prie naujų mokymosi ir naujų dėstymo būdų reiškia, kad technologija kita vertus nepakeis e, gyvų žmonių, gyvų mokytojų. Ir taip pat kita vertus prastų mokytojų gerais mokytojais ji nepavers. Tai nėra magiška lasdelė, kuri nesidominčius ar tinginčius studentus galėtų e, paversti stropiais studentais. Vien technologija iš studento nepadarys gero vertėjo žodžių, jeigu tai yra žmogus neturintis reikalingų įgūdžių ir polinkių. Tačiau technologija e, pasiruošusiems mokytojams ir e, smalsiems studentams atveria daugybę galimybių ir priemonių mokytis šalia įprastinio mokymosi metodo e, auditorijoje. Manau, kad e, kalbant apie vertėjų žodžių mokymą, būtų neįsivaizduojama dabar, e, kad studentai nebūtų mokomi dirbti pas, pasinaudojant kompiuteriu. Ar nebūtų e, mokomi, kaip naudoti e, terminologijų duomenų bazėmis esančiomis internete. Turime stengtis priimti, apriepti visą technologinę pažangą ir inovacijas visose sritise. Ir žinoma, be abejo, e, vertimo žodžiu, sinchroninio vertimo srityje. Ir būtent dėl Todėl norėčiau pasveikinti ES institucijų vertimo žodžių tarnybas dėl to, kad jos yra e, technologijos e, pažangos avangarde. Ir kalbant apie naujų technologijų panaudojimą vadyboje, vertėjų žodžių mokyme ir vertėjų profesinėme gyvenime, su pasitenkinimu ir su pasididžiavimu pažymiu, kad mūsų tarnybos yra pirmaujančios šiuo požiūriu ir kad jos yra pasirengę pasidalinti savo sukauptą patirtimi su partneriais universitetais. Šis e, aktyvus požiūris ir užtikrins, kad kita e, sinchroninių vertėjų žodžių karta e, į šią e, vis reiklesnę rinką ateis pasiruošusi iššūkiams, kurie jų laukia ateityje. Ponios ir ponai, linkiu Jums e, sėkmingų ir produktyvių diskusijų. Ačiū. Gracias, señora komisarija. Ačiū gerbiamą komisijos narę. Dėkoju poniai Antrulai Vazilijų. E, jūsų mintis nuolat mums sukvėp, sukelia daug minčių pamastymams, o dabar suteiksiu Europos parlamento generaliniam sekretoriui Klausui Veliai žodį. Jis e, e jau ilgą laiką dirba Europos parlamente, yra jas daug skirtingų pareigybių, e, kurių dėka jis pasiekė generalinio sekretoriaus vietą. E, Jis labai puikiai yra susipažinęs su įvairių institucijų veikla, frakcijų, komitetų, parlamento bendrai veikla, todėl žodis teiksiu dabar jam. Ačiū gerbiamas pirmininkė, dėkui gerbiamą komisijos narę. Šiandien turime, turime puikią galimybę, unikalią galimybę pasikalbėti. Ta proga yra unikali ne tik jums, bet ir mums. Kodėl ne tik jums ir mums? Bet ir mums. <clears throat> Todėl, kad e, jūsų tarpe yra 13 rektorių, kurie šiuo metu rengia e, vertėjus ateičiai. Visi žinome, kad vertėjai tampa vis, um, ta, vertėjų skaičius vis mažėja. Mes uh, žinome, kad reikia vis daugiau ir daugiau vertėjų, o po dešimties metų turbūt tie skaičiai dar labiau išauks poreikio skaičiai. Todėl norėčiau išdėstyti šiokių tokių argumentų, parodančių, kad jūs turite siūsti geriausius savo studentus į Europos parlamentą. Dešimt tokių argumentų turiu. Pirmiausia, e, nenuginčiamas argumentas, kasgi nenorėtų dirbti Nobelio premijos laureatui. Žinoma, Tam argumentui pritars ir Europos komisija, ir taryba, ir visos kitos institucijos. Kitas argumentas būtų toks. Europos Sąjunga atveria paskutinę plačią politinę viziją, kuri išlieka iki šiol gyvybinga. 20-ąją amžiuje vizijų buvo labai daug, bet tos didžiausios, populiariausios vizijos buvo totalitarinės, todėl e, jos mums sukūrė daug negatyvaus poveikio. ES vizija išgyveno todėl, kad ji yra ne totalitarinė, o kompromiso, bendradarbiavimo ir dėrybų vizija. Trečiasis argumentas, kurį norėčiau Jums pateikti, o Jūs, aišku, jį mm, perdusite savo studentams. Jeigu Jūs dirbate čia, dirbate šiandienos pokyčių lopšyje? Pokyčiai vyksta Europos lygmenių. Pokyčiai vyksta Europos parlamente. Galėčiau pacituoti tik keletą pastarojo meto pavyzdžių. Vyko labai plati diskusija, ypač jaunimo tarp Europoje, dėl aktą sutarties. Labai daug kas e, dalyvavo interneto diskusijose, politinėse diskusijose. Galutinis sprendimas dėl akto sutarties prieimimo buvo e, padarytas čia, Europos parlamente. Čia tik vienas pavyzdys. Galėtumėm paminėti dar ir finansų reglamentą. Jis taip pat buvo labai svarbus. Europos parlamentas yra įdomiausia politiškai vieta, jeigu jums šios temos rūpi. Be to, būtent čia yra kuriama Europos demokratija. Todėl tie, kuriems šie procesai rūpi, negalėtų rasti geresnės vietos negu čia. 60 metų mes e, siekiame demokratijos, mes kovojame už teisės, dabar turime e, lygiaverčio teisės aktų rengėjo su kitomis institucijomis teisės. Ir be to mes su vykdomąją valdžią deramės visuomet dėl svarbiausių ekonominių sąlygų pakeitimų ir gerovės kūrimo. Penktasis mano argumentas būtų toks. Būtent čia argumentai yra svarūs Europos parlamente mes neturime nei fiksuotos daugumos, nei fiksuotos mažumos. Niekada nebūna taip, kad e, jūs būsite teisus dėl to, kad priklausote daugumai, arba jūs esate neteisus todėl, kad priklausote mažumai. Kas kart, priimant kiekvieną teisės aktą, turi būti rasta pritarinčiųjų dauguma pagrįsta argumentais. Šeštas dalykas Europos parlamente egzistuoja vadinamoji plokščioji hierarchija. Kodėlgi kalbu apie plokščiąją hierarchiją? Mes administraciją e, visi, e, kurie esame linkę pasijausti labai svarbus, greitai esame pastatomi ant žemės parlamentarų ir suprantame, kad esame tik paprasti žmonės. Dar vienas argumentas. Mes turime vadovautis tarsi imlumo, verslumo dvasia. Mes 60 metų ES istorijos pagrindėme tą verslumo dvasia. Per visą e, tą 60 metų dialogą mes e, neturėjome tarsi daug galimybių, bet sugebėjome pasiekti labai daug. Aštuntasis argumentas, kurį norėčiau Jums išsakyti. Europos parlamentas yra puikia vieta daugia taučiam, daugia kultūriniam mokymuisi. Tai nėra konferencija, kurioje susitinkate su kitų valstybių kolegomis. Kiekvieną dieną jūs dirbate daugia tautėje, daugia kultūrinėje aplinkoje, kurioje e, dirba 27 valstybių atstovai, 23 kalboms kalbamos ir dar daugiau galima čia rasti. Devintasis argumentas. Būtent čia dirbdami jūs turėsite kontaktų su visomis pasaulio dalimis, visais kampeliais. Europos parlamentas turi savo delegacijas visame pasaulyje. Mūsų žinios yra skleidžiamas visam pasauliu ir vertėjai labai aktyviai dalyvauja tame procese. Ir dešimtasis argumentas, tikiuosi, kad aš jūs jau įtikinau ir jūs sugebėsite atsiųsti savo gabiausius studentus mums. Taigi, dešimtas argumentas būtų toks. Kaip vertėjai, profesionalai, ar jūs rastumėt kitą vietą pasaulyje, kur nuolat dirbtumėte 23 kalbų aplinkoje. Niekur pasaulyje nėra tokios vietos, kur nuolat skamba 23 kalbos e, sinchroniškai. Taigi, jeigu ieškote daugiausia iššūkių vertėjo profesijai keliančios vietos pasaulyje, tai atvykite į Europos parlamentą. Ačiū. Querida, queridas amigas. Gerbiami draugai ir draugės, išklausėme ponę Vasilijų, poną Velę. Dabar suprantu, jūs turėsite greitai išeiti. Tad dar aš noriu su jumis pasidalinti keletų minčių. Aš darau tą kaip politikas, užimantis tam tikras pareigas. Mes nesame varžomi e, diplomatinių visokių grožybių reikalavimų. Taigi galiu pasakyti, kad manau, jog dabar turime puikią galimybę, neįlinę aplinkybę, a, e, galimybę ir neįsivaizduoju, kad kas nors e, gali pakartoti mūsų patirtį. Dabar e, matome, e, kaip dirba Olga Kosmidu parlamente, kol kas nesu matęs e, nieko panašaus, panašių pasiekimų, taigi norėjau su jumis pasidalyti šiomis mintimis. Dar noriu pasakyti, kad daugia kalbystė Europos parlamente visuomet buvo nepaprastai svarbus esminis elementas. tai yra ir mūsų politinės tapatybės demokratinis elementas. Labai svarbu yra suvokti, kad Europos parlamento demokratiniam užtikriname demokratinį darbą Europos parlamente ir plečiame į kitas e, institucijas. Galbūt e, kitos institucijos nemato tokių pačių poreikių, nepasižymi tokiomis pačiomis savybėmis. Dar noriu e, pakalbėti šiek tiek apie praktinę patirtį daugia kalbystės Europos parlamente. Ir paminėsiu keletą problemų. Taip pat pasiūlysiu, kaip galbūt problemas būtų galima spręsti. Noriu pasakyti, kad tarp kad kartais aš e, galbūt per daug atvirai pasisakysiu, bet žiūrėdamas į mums iškylančias problemas, kartais galvoju, kad man reikia palengti jūs į savo pusę kaip labai svarbius e, sąjungininkus, vykdant mano uždavinius Europos parlamente. E, kitaip tariant, užtikrinti mūsų institucijos daugia kalbiškumą. Taigi pasižiūrėkime, kaip vyksta darbas realiai. Europos parlamentas nebejotinai yra vienintelė institucija tarptautinėje arenoje, kuri vartoja tokį didelį skaičių kalbų. Netgi Europos Sąjungoje apskritai sandara, kur yra labai sudėtinga, yra daugybė kitų institucijų bet nei vienoje kitoje nematoma būtinybė dirbti tikrai daugiakalbėje aplinkoje. Mūsų institucija nėra darbo kalbų. Kai kuriuose kitose institucijose bendrijoje yra darbinės kalbos. Ir, aišku, tai visiškai pateisinama, aš nekomentuosiu tų susitarimų ir praktikos. tačiau pas mus nėra vartojamas terminas darbo kalbos, kitaip tariant, turime ne 24 darbo kalbas, nes jau rengiamės e, Kroatijos įstojimui po kelių mėnesių. Ir jau e, daug dirbame E, siekdami užtikrinti galimybę versti į kroatų kalbą ir turime pasirengti tam laikui, kai po kelių mėnesių Kroatija taps ES valstybė nare. Taigi dirbsime su 24 kalbomis. Dar reikia pasakyti, kad Europos Sąjunga nori būti labai svarbi pasaulinio lygio veikėja. Taigi mes turime nuolatos bendrauti su kitomis pasaulinėmis veikėjomis, mūsų partnerėmis. E, savo sąjungininkais, savo draugais ir kitais veikėjais mūsų pasaulyje, kurie prisideda prie valdysenos. E, mes e, turime galvoti apie arabų, rusų, kinų kalbas ir kitas kalbas E, galvodami apie tuos ekspertus ar e, vadovus, su kuriais e, susitinkame, kad galėtume gyvendinti bendrus projektus, kaip kad ir ši konferencija, kuri visus mūsų telkė. Dvidešimt keturios kalbos iš tikrųjų reiškia didžiulės pastangas, ne tik tai kasdienėme darbe naudojama daug technikos, matote tarsi akvariumus aplink salę, tai yra kalbų kabinos, kuriuose dirba vertėjai ir neturėtume pamiršti, kad yra ir kitų labai svarbių elementų, tai yra tarpusavio jungtis. Kitaip tariant, vertėjai yra labai svarbus, bet ir technikai tokie pat svarbus, kadangi e, jie yra žmonės, kurie žino, kaip techniškai yra įmanoma, kad tai, ką aš sakau, pasiektų jūsų ausis. E, labai sudėtingas visas procesas, pagal kurį e, vertėjai samdomi. Taip pat galima sakyti, kad vertėjai raštu taip pat dirba sudėtingai. Kiekvienas ištartas žodis, o parlamente mes daug kalbame, taigi kiekvienas ištartas žodis yra sinchroniškai verčiamas į 23 kalbas. Ir kiekvienas žodis, kuris e, yra užrašomas, taip pat yra išverčiamas į 23 kalbas. mm, išverčiama iš originalo, e, kurio užrašytas tas sakinys. E, tam reikia ypatingų e, įgūdžių, profesionalumo iš tų, kurie e, valdo sistemą, tvarko ir kurie įgyvena užduotis. Mano draugas Klausas Velė minėjo, kiek daug privalumų yra parlamente. Jis buvo labai diskretiškas ir nepaminėjo e, to, kad vertėjai raštu ir e, žodžiu yra toks sektorius, kuris užtikrina darbo vietas, e, kai egzistuoja labai didelis nedarbas. Tikrai šiai profesijai negresia nedarbas. Galbūt e, jie netaip vertinami kaip futbolistai ar kiti, kitų profesijų stojai, bet tikrai e, e, šie, šios įties specialistai gali rasti darbą. Ir tai yra, vertėjo profesija yra nuostabi profesija. Aš privačiame gyvenime turėjau galimybę tuo užsijimti ir manau, kad tai yra tikrai įdomus labai darbas ir reikia skatinti jaunus žmonės e, mokyti šios profesijos, nes jie atveria daug galimybių. Manau, kad vertimo žodžiu reiškinys Europos parlamente yra vos nestebuklas. Aš esu tą sakęs jau daug kartų ir su tuo susidariu kasdien. Mes, Europos parlamento nariai, e, sulaukėme daug svečių iš savo šalių, kurie atvažiuoja pasižiūrėti, kaip dirba parlamentas. Gal 30, 50 ar 100 mūsų tėvinainių, pavyzdžiui, mano tėvinainių ispanų atvyksta. Ir e, jie dažnai kalba tik tai savo kalba. Nėra labai išsilavinę kartais. Taigi, ateina į salę 30 mano tevinainių ir aš jiems sakau, įsijunkite aštuntą kanalą ir galite klausytis vertimo į ispanų kalbą. Ir tai viskas atrodo labai normalu, staiga jiem kyla klausimas, kaip yra, kad e, ta ponė, kuri kalba, kalba vyro balsu tokiu storu arba atvirkščiai. E, bet aš turiu paaiškinti, kad jūs ne tą žmogų girdite, kuris salėje kalba, bet e, jūs e, tikrai negirdėjote nei karto tiesiai kalbėtojo balso. Jeigu jūs klausote aštunto kanalo, tai e, verčiate ponių ir ponų, kurie yra ispanų kabinos vertėjai. Ir tie žmonės turi magiškas galias beveik. E, išgirsti tai, kas sakoma ir e, išversti tai, ką girdi, į savo kalbą ir žmonėms, e, žmonės labai nustemba. Ir esant tokiai sistemai, jie gali pasijausti piliečiais kai kuriuose ES valstybėse narėse. Mes e, nesijaučiame realiais piliečiais Mes e, turėjome kartais net aukoti gyvybės, kad e, išsikovotume piliečių teisės, kad e, galėtume kalbėti tai, ką, apie ką, ką galvojame. Ir Europos parlamente kiekvienas pilietis, bet kuris pilietis iš mano šalies, gali atvykti ir klausytis diskusijų, kurios vyksta ir E, klausytis e, visko savo kalba. Aš esu taip pat sakęs, kad komisijoje žmonės gyvena gana uždarame tarsi pasaulyje, kur visi kalba angliškai. Aš niekart nesutikau žmogaus iš komisijos, kuris nemokėtų angliškai. Taigi jie gyvena tarsi uh, tam tikroje uždaroje erdvėje, kur viskas e, vyksta anglų kalba ir įsivaizduojama, kad po daugybės metų visi pasaulyje kalbės angliškai, bet tikrai taip nebus. Negalima to pritaikyti pasauliu ar net Europai. Mano šalyje gal tik tai 5 žmonės, 5 e, procentai žmonių moka e, anglų kalbą, o 15 procentų šiek tiek ją supranta. Kitaip tariant, Apie 80 procentų e, mano šalies gyventojų ne, negalėtų sekti diskusijų vykstančių Europos parlamente, jeigu uh, tos diskusijos nebūtų verčiamos į jų kalbą. O dabar jie gali sekti diskusijas. E, mes kalbame apie demokratinius procesus. Jeigu negalime užtikrinti, kad mūsų piliečiai negalės sekti to, kas daroma čia, tai tuomet jie niekuomet e, nepriims šio projekto kaip jūsų. Jie turi suprasti, kad tai nėra kažkokių kelių biurokratų projektas, bet tai yra piliečių projektas. Ir kad jie galėtų tai suprasti, jiems nepaprastai svarbu e, galėti sekti kiekvienas diskusijas, kiekvieną žingsnį savo kalbą. Ir manau, kad panaši padėtis yra daugumoje valstybių narių, galbūt yra trys ar keturios e, šalis, kur 20, 25 ar 30 procentų žmonių kalba gerai angliškai. Dabar e, grįžtu prie e, Kipro. Daugelis įsivaizduoja, kad e, kipriečiai kalba angliškai, nes tai buvo, ši šalis buvo e, Britanijos e, kolonija. Aš susitikau su, su e, archyviskupu vienu E, Kipro ir e, naudojusi trijų taksistų paslaugomis, bet nei vienas iš tų žmonių nemokėjo angliškai. Vis, pusvalandis, pusvalandis, kas buvo pasakyta, half an hour. Tik tiek. Tai e, jeigu tiek te mokė angliškai, tai nelabai galėtum sekti, kas vyksta su tuo europiniu projektu. Mes taip ir dirbame, bet mums uh, E, kyla ir problemų. Kyla tam tikras net priešiškumas, nes žmonės sako, kad e, šis visas procesas labai brangus, nes vertimas e, žodžiu raštu iš tikrųjų kainuoja. Tai sudaro nemažai mūsų išlaidų, bet kur kas mažiau negu kad E, tam tikros žiniasklaidos priemonės, kurio e, bando įtikinti žmonės, kurios paprasčiausiai nusiteikusios antieuropietiškai. Tai kainuoja tiek, kiek kainuotų vienas kavos podelis vienam ES piliečiui kartą per metus. Taigi nėra tai tiek jau daug. 500 milijonų europiečių tai tiek te kainuotų, o tikriausiai e, e, sunku berasti šalį, kur e, kava kainuotų mažiau negu eurą, gal tik Europos parlamente, kur subsidijuojama kava. Taigi, vertimo raštų žodžių paslaugos kainuoja 500 milijonų eurų ir manau, kad mes savo galime leisti tokią sumą, ypač galvodami apie demokratiją. Demokratija neturi kainos. O taip pat girdime, kai ką sakant, kad nereikia tokių dalykų, tai yra prabanga, užgaida. Aš jau sakiau, kad tai yra svarbu užtikrint mūsų tapatybę ir tam, kad piliečiai galėtų suprasti, kas yra mūsų projektas ir jį paremtų. Kartais sako, sakoma, kad nereikia vertėjų, žodžiu, ar raštų galima pasitelkti mašinas. Gerai, tada aš jiems sakau, parašykite ką nors ant popieriaus lapelio, pasinaudokite tada e, Google vertėjų ir pasižiūrėkite, ar suprasti nors vieną sakinį iš to, kas bus išversta. E, tikrai išverčiama dažnai visiškai, visiška nesąmonė. Taigi, jeigu pasižiūrėsime, kas buvo prieš, į tai, kas buvo prieš 30 e, metų, aišku, įvyko pokyčių, lyginant su tuo laikotarpiu, bet kol kas sunku įsivaizduoti, kad mašininis vertimas žodžiu ar raštu atsirastų. Taip, techninė pažanga yra didelė ir daug kas yra daroma naujų technologijų srityje. Ir mes jau e, seniai esame tam tikri lyderiai informacijos technologijų srityje, e, nes komisija ir jungtinės tautos e, teikia tam tikras paslaugas. Mes esame pasirašę su jais susitarimus, nes mūsų patirtis dirbant su 24, 25 ar 27 kalbomis reiškia, kad mums tikrai reikia naujųjų technologijų e, negu kad, pavyzdžiui, dirbant su, daugiau negu kad dirbant su dviem kalboms ir kalbomis pramonė taip pat e, galbūt negaliu įsivaizduoti, kad kada nors bus institucija, kurioje bus bendraujama 25 ar daugiau kalbų. Taigi e, ryšiai palaikomi nuolatos, atvyksta specialistai, kurie rengia įvairius kursus, e, bando visas įvairias sistemas. Taip pat reikia galvoti ieškoti, kur e, patalpinti daugiau kabinų, nes ne visur matome tuos akvariumus, bet e, ne visur jų pakanka. Galbūt vertėjai su manim nesutiks, bet reikia pagalvoti. E, ar tikrai jie visuomet turi būti salėje ir sekti kas vyksta, gali tekti įdėkti e, tam tikras e, nuotolinės, nuotolinio vertimo sistemas. Dėl e, vertimo raštų žodžių kalbų mokymas yra labai svarbus. Komisija labai daug dirba šioje srityje, studentų ir mokytojų mobilumas yra skatinamas. Man labai malonu, kad jūs varsysite pagal savo darbo tvarkę šį klausimą. Turėtų būti labai įdomi diskusija. Manau, kad svarbu yra e, informuoti žmonės apie tai, kad e, gal e, tik tai kokie 25 procentai gyventojų galės apseiti be vertimo žodžių artimiausioje ateityje. Dar norėčiau paminėti keletą įvykių Europoje. Aš dabar kalbu ne kaip vicepirmininkas atsakingas už daugia kalbystę, bet kaip noriu pakalbėti kaip vienas iš parlamento vicepirmininkų ir kalbėti apie Europos projektą. Mes turime jį gyvendinti toliau, įveikti egzistuojančias problemas. Europos kūrimas yra procesas, kuris išgyvena dabar sudėtingą laikotarpį. Nobelio premija yra labai reikšmingas dalykas. Manau, kad e, tai tarsi tam tikras svertas bus ir tai padės mums e, laikyti savo kurso, žengti e, atitinkamų greičių, galbūt būtų geriau net paspartinti visus procesus bet gali ir greitis sulėtėti. Mes, man atrodo, turime siekti išlaikyti pagreitį. Ir e, dabar mes tikrai išgyvename labai gilę krizę, ne tik tai ekonomikos ir finansų krizę. E, jos e, priežastis aptarti reikėtų labai daug laiko, bet pasakysiu, kad dabar mūs, matome, kad mūsų solidarumų pagrystas projektas pasižymi solidarumo stoka kuri egzistavo 50 metų. E, mūsų projektas turėjo įkvėpti e, naujas šalis siekti narystės, e, sustiprinti pasitikėjimą tarpusavėje tarp valstybių narių. Ir solidarumas susijęs su entuzijazmu, gera valia daugelį valstybių narių. Ir šio solidarumo dėka pavyko nepapras, į nepaprastai aukštą lygį pakelti gyvenimo standartus. Matome kai kuriuos pokyčius, kur trūksta solidarumo, matome nacionalizmo apraiškų, matome mm, nacionalinių interesų, kurie kelia pavojų šiam projektui. Ir matome, kad visuomenė tarsi atmeta tai, kam atstovauja šis projektas porą pastebėjimų dėl šio prieš baigiant. E, prieš porą dienų lankiausi Johannesburgė. Ir mane kai kas labai sujaudino. Mes sustikome su e, visos Afrikos parlamento atstovais, e, kalbu apie asamblėją, kurioje yra visų Afrikos šalių atstovų. Tai yra E, labai patyrę žmonės ir kalbėjau su jais konkrečiai apie tūkstantmečio vystimosi tikslus, galbūt e, esate apie tai girdėję. Ir e, man buvo perduotas popieriaus lapelis ir ten buvo parašyta, kad ES suteikta Nobelio premija. Aš nutraukiau savo kalbą ir pasakiau, ponai ir ponės, ką tik tai gavau štai kokią naujieną. Ir salė buvo panaši kaip ir šita. Ir visi salėje buvo žmonės spontaniškai atsistojo ir plojo visą minutę. Aš tikrai labai susijaudinau, galvojau, kad apsiverksiu prie mikrofono. E, buvo plojama keturias, net keturias minutės. E, žinome, kad Afrika kentėjo e, nuo e, vergovės, Portugalija, Belgija, Prancūzija, Junktinė karalystė buvo, kol, turėjo kolonijų Afrikoje. Ir mes lankėmės kontinente, kur, kuris išgyveno baisiausius žiaurumus labai tamsių laikotarpių. Ir tai jau tapo istorija, tai tapo praeitimi. Ir buvo pripažinta, kad mūsų, mūsų praeitis neturi nieko bendro su ta praeitimi. Buvo akcentuojama integracija, socialinė e, integracija, demokratija, žmogaus teisės, laisvė. Ir e, tikrai e, iš susijaudinimo e, jauti šiurpulį tokiuose situacijose, kaip mano išgyventa. Tokia yra ateities Europos Sąjunga. Kai sensti, pradedi kitaip žiūrėti į istoriją, į savo patirtį ir atsiranda kitokia motivacija tęsti. Bet dar noriu pasakyti, kad labai esu susijaudinęs dėl to, kad jūs esate čia, tai suteiks mums naują impulsą mūsų darbe ir aš manau, kad daugia kalbystė yra vienas iš svarbiausių mūsų institucijų gyvenimo elementų ji turėtų skatinti ir e, tautų e, tarpusavio supratimą bei visos žmonijos tarpusavio supratimą. Labai Jums ačiū uždėmesi. a despedir a la, a la señora auxiliar, al señor Vera, a quienes agradecemos pues, de todo corazón su presencia. Y no sé si ahora lo que vamos a hacer. Noriu padėkoti generaliniam sekretoriui ir kitiems kalbėtėms, kurie atėjo e, atidaryti konferencijos ir prasidės dabar pirmojo apvalaus stalo diskusija.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 praktinius aspektus. Visi turite ant stalo informaciją apie vertimą žodžiu, kokiomis kalbomis vyksta vertimas ir kuriais kanalais. Matote, kurios kabinos šiandien dirba. ES kalbų kabinos bei galima kalbėti kinų ir turkų kalbomis. Ir periname prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Ir man nepaprastai malonu uh, pasveikinti čia Euronews vadovą poną Filip Kailą, kuris ir e, pirmininkaus šiai pirmai apvalaus stalo diskusijai. Ačiū, noriu padėkoti parlamento vicepirmininkui ir poniai Kosmidų už tai, kad pakvietė mane į šią konferenciją skirtą daugia kalbystiai. Vertinant tą darbą, kurį, kalbant apie tą darbą, kurį mes atliekame, uh, Mes kalbame apie darbą 23 kalbomis ir apie darbą išties daugia kalbėje terpėje. Norėčiau visų pirma pasakyti, kad neseniai lankiausi Indijoje ir padariau išvadą, kad Indijos parlamentas taip pat yra daugia kalbis tame parlamente e, galima kalbėti 20 oficialių kalbų, ten dirba vertėjai, e, galima kalbėti hindi, e, Kašmyro, kitų provincijų kalbomis ir Indijos deputatai turi tokią galimybę. Tiesiog norėjau papasakoti apie šį atvejį, kad Tai yra dar vienas pavyzdys panašaus parlamento. Ir dabar noriu suteikti žodį ponui Stefan Lopes, kuris e, nuolatinėje e, Prancūzijos atstovybėje prie ES atstovauja tarptautinė frankofonijos organizacija. Prašau, ačiū ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Noriu visų pirma padėkoti šio puikaus renginio organizatoriams, nes kaip parlamento narys Martinės pažymėjo, tai yra išties puikia proga ir čia yra surinkti visi švietimo sektoriaus atstovai ir mes visi žvelgiame į ateitį ir siekime gyvendinti šį ateities projektą, prisidėdami prie demokratijos projekto įgyvendinimo. Ir ponios ir ponai, gerbiami rektoriai, mes visi žvelgiame į ateitį ir tai esu tikrai dėkingas už galimybę čia būti. Iš tikrųjų nelengva kalbėti po e, parlamento nario Martinėso pasisakymo, jo uh, pasisakymas buvo išties iš širdies ir labai įkvepintis. Noriu pakalbėti šiek tiek apie kalbinę įvairovę, apie kalbų įvairovę visame pasaulyje, apie tai, kurios kalbos nyksta ir apie tai, kokie, kokius iššūkius, kokius pavojus kelia tų kalb, kai kurių kalbų nykimas ir ką, uh, ta kalbų įvairovė reiškia mūsų visuomeniai. E, sociolingvistai, kurie vertina kalbų įvairovę, teigia, kad visame pasaulyje egzistuoja apie 7 tūkstančiai kalbų. Ir tos kalbos yra pasiskirsti jų pasiskirstimas yra labai nevienodas vertinant pagal tai, e, kiek kokių kalbų yra paplitę žemynuose. Maždaug 32 procentai visų kalbų e, yra susitelkę Azijos žemynė, 30 procentų kalbų Afrikos žemynė, 19 procentų kalbų e, Ramiojo vandenino salose, 15 procentų kalbų yra Amerikos žemynė, ir Europoje, kalbų įvairovės šventovėje, Europos žemynas atstovauja 3 procentus pasaulio kalbų. Taigi mes atrodome gana kukliai, e, vertinant mūsų kitais žemynais ir kalbant apie kalbinę atstovavimą. Įdomu yra dar štai koks dalykas. Kuo labiau žemynas išsivystęs ir kuo ilgesnis tas klėstėjimo laikotarpis, tuo mažesnis kalbų skaičius tame žemynė. Tai, tai yra šiek tiek neraminantis ir iš tikrųjų stebinantis reiškinys. Kai kurie tyrėjai mano, kad tai, ta, tą ryšį galima kai kuo paaiškinti. Kalbu apie biologinę įvairovę ir kalbų įvairovę, kalbų paplitimą. E, kai iškyla e, pavojus biologiniai įvairoviai, kalbos taip pat ima nykti. Čia egzistuoja toks tarpusavio ryšys, kuris yra tikrai stebinantis ir šiek tiek neraminantis. E, kalbant apie e, tas teritorijas ir, ir, ir žemynus, kur, kuriuose bio įvair, įvairovė yra turtingiausia, ten yra susitelkę 4800 kalbų ir tų kalbų kalbėtojų. 27,6 procentus, procentus kalbų naudoja bendruomenės, kurių dydis yra nuo 100 tūkstančių iki 10 tūkstančių narių, o 29, 29 procentus kalbų vartoja bendruomenės, kurių e, dydis yra nuo 10 tūkstančio iki 1000 kalbėtojų ir 20 e, 5 procentai kalbų yra kalbama bendruomenėse, kurių e, narių yra nuo 1000 iki 100 kalb... narių. Tai reiškia, kad labai dideliam skaičiu kalbų iš esmės kyla išnykimo pavojus vidutiniu ir ilgos trukmės laikotarpiu. Manoma, kad nuo 50 iki 90 procentų šių kalbų, ir čia mokslininkų nuomonės skiriasi, jau būtų išnykę iki 20 amžiaus pabaigos. Na, prieš pradedant uh, e, išvelgti tuos pavojaus ženklus, reikia įvertinti kai, kurius, kai kuriuos e, nikimo erozijos procesus. Etnologai mano, kad e, kalbų uh, įvairovės nikimas yra susijęs su štai kokiu reiškiniu - politinė, socialinė ir ekonominė bendruomenės organizacija, bet taip pat pasaulinė organizacija šių visų bendruomenių. Ir to, tokia organizacija pasižymi, yra paremta e, racionalių protų, yra koncentruota, e, ji remiasi tam tikrais standartais. Ir visa tai sukuria taip pat e, centralizuotus politikos procesus, tai yra kur, e, valstybės atsiradimos, taip pat val, centralizuotos valdymo struktūros iškilimą. Taip pat turime kalbėti apie e, globalinę ekonomiką, vis labiau globalėjančią ekonomiką, taip pat socioekonominius procesus. Visi šie procesai, apie kuriuos pasakoju, nebūtinai kita vertus tie procesai reiškia tam tikrą svarbę įtaką, tam tikrą jėgą. Visi jie vyksta selekcijos pagrindu, tačiau ta selekcija yra natūrali e, ir kita vertus tai, tai sukuria ir kultūrinės izolacijos e, situaciją ir todėl tos kalbos ir nyksta. Kai kurios kalbos tiesiog yra atmetomas į šalį, izoliuojamos, nebelieka galimybių uh, to, ta kalba kalbančiams bendruomenėms ją naudoti ir todėl jos išnyksta. Kita vertus, kalbos, yra kalbų, kurių, kuriomis kalba daugiau nei šimto tūkstančių bendruomenės. Kinų, anglų, portugalų, ispanų, arabų, prancūzų ir hindi kalbos yra iš tokių kalbų bendruomenių. Kai kai kurios iš tų kalbų vartojamos gana lokalizuotoje vietovėje, tai yra tam tikroje nacionalinėje valstybėje, o kitos kalbos tokios kalbos yra paplitusios per keletą valstybių, per keletą žemynų. Ir kalbant apie šias aštuonias kalbas, tai jas galima suskirstyti į tris paplitimo, pagal, į, į tris paplitimo grupės malajų e, ir, ir kinų bei hindi, kurios yra labai lokalizuotos, ispanų, portugalų, arabų ir prancūzų, kurios irgi yra koncentruotos teritorijose, tačiau yra labiau paplitę dėl e, buvusių kolonijų egzistavimo, ir anglų kalbos bendruomenė. Anglų kalbos paplitimas yra nepaprastai didelis ir anglų kalba, be abejo, dėl savo atstovaujamos kultūros tapo savotiškų socialinių kodų, kuris egzistuoja ne tik tam, tikrame, tam tikrose institucijose ir ponas Martinėsas kalbėjo apie tai, kokiu mastu ta kalba yra įsigalėjusi kai kuriuose institucijose ir ES institucijose. Tačiau kal, ta, ta anglų kalba yra ypač svarbi NATO ir kit, jungtinėse tautose. Anglų kalba yra praktiškai e, išstūmusi kitas kalbas žmogiškoje veikloje. Ir kalba susijusiusi su natūraliu socialinio kilimo procesu, tai yra asmuo bando kilti visuomenėje, savo bendruomenėje pasirinkdamas kai kurių kalbų mokymasi ir paskui jas naudodamas. Ir pasirinkamos būtent tos labiausiai paplitusios kalbos. Ir jau ne, kalbant nebūtinai politiškai korektiškai, nekalbant apie e, būtinybę užsi, užsimti kalbų sklaidą, daugia kalbystę, skatinti daugia kalbystę, yra tokia situacija ir e, iš tikrųjų vyksta kalbų nikimo procesas kalbų įvairovė mažėja. Arba tos kalbos nyksta, arba jų naudojimo erdvė mažėja ir jų funkcinė erdvė, erdvė, kurioje galima jas naudoti, taip pat susitraukia. Ir tiesiog tų kalbų nebegalima naudoti, užsimant tam tikrą veiklą. Ir kai kuriais atvejais tas kalbas tiesiog išstumė kitos labiau paplitusios kalbos. Ši dinamika reiškia, kad kad bendruomenės kalbančios periferinėmis arba ribotoje teritorijoje naudojamomis kalbomis, e, tos bendruomenės arba tampa izoliuotos, arba tų kalbų žinių ne, tos bendruomenės nariai nebeperduoda savo vaikams. Ir ši situacija, dėl šios situacijos, dėl, dėl tokių procesų, tų kalbų atstovai kalbu apie periferinės kalbas, mažiau naudojamas kalbas. Yra priversti arba rinktis kalbėti tą savo gimtają kalbą, arba rinktis kažkokią kitą ypač paplitusią kalbą. Ir kaip apie tai kalbėjo parlamento narys Martinėsas, jie kalba kalba, kurią kurios kiti nesupranta, kurios jau nebesupranta didelė dalis tos pačios kalbos atstovų. Kalbant apie e, švie, pastangas švietimo kontekste, kalbu apie E, pastangas užtikrinti kalbų, apie visuomenės pastangas, institucijų pastangas iš ypač Europos Sąjungoje, užtikrinti kalbų sklaidą, daugia kalbystę, taip pat Europos komisijos rekomendacijas valstybėms, siekti daugia kalbystės skatinimo. Pagavokime, kiek e, kal, kiek programų yra sukurta ir skirta tam, mes čia visi esame, visi čia susirinkę, būtent dirbame toje srityje, mūsų netiek jau daug. Taip pat reikėtų nepamiršti, kad yra tam valstybių, kurių padėtis yra kitokia nei Europos Sąjungos šalių. Kalbu apie šalis, e, kur išsilavinimas, švietimas yra savos rušies prabanga arba mokymasis tam tikra kalba yra prabangos dalykas. E, pavyzdžiui, tų, tuo šalies švietimo sistemos atstovai sako, kad daugia kalbystė yra lengvas dalykas šiaurės šalių visuomenėms, kurios gyvena, kurių, kuriuose gyvenimo lygis yra tikrai aukštas, o mūsų atveju, kaip jie teigia, mes negalime savo to leisti, jeigu klasėse nėra pakankamai mokinių, uh, Ir dažnai tokios visuomenės atstovai patys yra daugia kalbiškų bendruomenių nariai. Bendruomenių, kuriuose kalbama daugiau nei viena kalba nariai. Reiktų pasakyti, kad tokie procesai taip pat e, leidžia, reiškia, kad e, prarandamos kai kurios periferinės kalbos, kurios yra paplitę tik tam tikroje ribotoje teritorijoje. Taip pat tai sukuria sociopolitinę dichotomiją. Atsiranda tam, tikras, ta, ta, tam tikra atskirtis tarp elito atstovų, kurie kalba e, ypač plačiai pasaulyje paplitusią kalbą ir jų bendruomenės, jų visuomenės narių, kurie kalba kitomis kalbomis, kita kalba. Apie tai kalbėjo į parlamento narys Martinėsas apie e, pareiga tenka, de, demokratišką pareigą, pareigą demokratijai, kuri tenka universitetams švietimo srityje Europos Sąjungoje. Ir kalbėdami apie Europos e, demokratijos proceso apie demokratijos kūrimą, puikiai suprantame, su kokiais sunkumais susidurėme, bandydami užmėgsti ryšį su žmonėmis, su piliečiais. Martinėsas kalbėjo apie krizę, kurią tikrai sunku įveikti. Ir šioje krizės situacijoje ES įvaizdis vis prastėja, nežiūrint visų pastangų. Ir pabandykime įsivaizduoti e, tokią situaciją. Visų pirma, jeigu žmonės nesupranta, kas yra sakoma, apie ką kalba Europos Sąjunga, tai stumia į nusivylimą. Ir, ir tai be abejo automatiškai žmonėms siejasi su kažkuo neigiamu. Reikia Taigi, įsivaizduokime situaciją, žmogus susiduria su kažkuo, ko jis nesupranta ir tai tas reiškinys jį tikrai, jo tikrai netraukia, tai yra atstumimo reakcija. Ir iš tikrųjų žmonės visiškai nebedalyvauja diskusijose, kurios susijęs Europos Sąjunga. Kita vertus, galime kalbėti apie tą visuo, socialinį kontinumą, kuriame vien, viena vertus egzistuoja elitas, E, Europos parlamentas teigia, kad nebūtinai reikia kalbėti nesuprantama žmonėms kalba. Tačiau iš tikrųjų formuojasi savotiška oligarchija, nes debatai vyksta viduje tarp mūsų. Ir kalbame apie tai, kurios kalbos galėtų būti mažiau paplitusios, labiau paplitusios. Tačiau iš tikrųjų viskas vyksta kažkokiame mm, burbule. Ir paskui stebimasi, kodėl žmonės ne, nesupranta to, kas sakoma, kodėl jie atmeta tai. Bet, bet žmonės nesupranta, apie ką kalbama. Jie jaučiasi nutolę nuo tų dalykų. Nors kitą vertus kalbame apie jų pačių išrinktus, pavyzdžiui, Europos parlamente atstovus. Ir galime kalbėti ir apie diplomatus, galime kalbėti ir apie žmonės dirbančius universitetuose. Taip pat, bet visada kalbama tomis pačiomis kalbomis. Taigi, su tokiais iššūkiais susiduria visuomenė. Ir na, susiformuoja tokios e, dvigubos dialektikos situacija ir reikia kažkaip tą situaciją spręsti, civilizuotai spręsti. Viena vertus reiktų siekti praturtinti visuomenę, kita vertus visuomenė yra skurdinama e, kalbinės įvairovės požiūriu, taip pat ir demokratijos plėtotės požiūriu siekiant racionalizuoti įvairius procesus, sukūriamas dominavimo reiškinys. E, procesai, kurių dėka bendruomenės galėtų suartėti. Čia galime nagrinėti visuomenės, kurios yra netoli mūsų, kurios yra arti mūsų, tačiau panagrinėjus ten vykstančius procesus, pamatysime, kad tas susvetimėjimo procesas yra gana intensyvus. Pakalbėkime apie Europos parlamentą, komisiją, kai kurias e, valstybės narės, kurios įgyvendina konkrečią kalbų politiką ta kalbų politika remiasi tam tikrais teisės aktais, na, kalbų įstatymais. Ten e, kalbama apie, ten išdėstoma, apibrėžiamos kokios kalbos naudojamos, koks yra jų statutas. Taip pat e, Taip pat tos tokiuose teisės aktuose kalbama apie vertimo žodžiu ir vertimo raštu e, sistemą, taip pat apie kalbų sklaidą švietimo sistemoje. Taip pat apie naujų technologijų panaudojimą, kurios galėtų padėti, pagelbėti šiame procese. Ir Na, manau, kad vertėjų čia žodžiu niekas nepakeis. Europos parlamentas ir bendriau kalbant Europos sąjunga galėjo pasirinkti ir kaip kalbėjo Martinisas, tai nebuvo nekaltas pasirinkimas, tai nebuvo atsitiktinis pasirinkimas, buvo pademonstruota politinė valia, buvo nuspręsta e, įvesti integruotą vertimo žodžių sukurti integruotą vertimo žodžių sistemą. Tai yra kiekviena oficialia kalba galima gird, klausytis vertimo. Ir tai yra pasirinkimo, sąmoninko pasirinkimo reikalas. Ta ir padarė, pavyzdžiui, parlamento narys Martinesas, kalbės savo gimtają kalbą. Ir kalbame apie žmonės e, e, puikiai išmanančius kalbas. E, kurie savo ruoštų yra na, kultūriniais tiltais. E, dažnai kalbant apie e, šias sales e, naudojama akvariumo metafora, bet gal šis palyginimas yra ir neblogas, nes šiame akvariume plaukėja geriausios žuvis, kurios žino, kaip laviruoti tarp įvairių kultūrinių srovių galbūt ne visada e, tas lankstumas ir judrumas užtikrinamas, tačiau jos daro viską. Be abejo, šie daugiakalbystės skatinimo, palaikymo procesas yra būtinas. Aš daug nebekalbėsiu, nes aš žinau, kad jūs visi tai puikiai žinote ir tuo tikite. Uh, Būtina toliau e, stiprinti kalbų dėstymą. Ir būtent e, tai darydami ir pasieksime pagidavimo efekto, e, sustiprinsime kalbų vaidmenį, kalbų reikšmę. Kartais manoma, kad, kit, kad na, kita kalba yra tarsi tapimas kitų žmogumi, bet toks požiūris yra klaidingas, jeigu jis yra negatyvus. Kitos kalbos žinomimas atveria kitus pasaulius, skatina toleranciją. Iš tikrųjų, kalbėti daugeliu kalbų yra dovana, išganimas. Tai yra galimybė atsiverti Ir tai yra puikiausia galimybė pažvelgti pasaulį kito akimis. O gyvename tikrai labai sudėtingame pasaulyje, kuriame, jeigu viską matysime per vieną vienintelį filtrą, tai tas, toks gyvenimas yra tikrai skurdus. Mums reikia didžiausios įmanomos žvilgsnių ir perspektyvų įvairovės kad galėtume išvelgti, kaip sutvarkytas pasaulis. Ir tai taip pat yra ir būdas pačiam keistis. Mainai reiškia ir, ir paties asmens kaitą. Kuo daugiau kalbų išmokstame, tuo daugiau išmokstame iš kitų. Užbaigdamas norėčiau vėlgi baigti realistinę natą. Kalbėjau apie kalbų nikimo procesą. Kalbų erozija yra realus reiškinys. Ir remiantis neseniai ES paskelbtomis e, e, ataskaitomis, pažiūrėjau, Eurobarometro 2012 ataskaitomis, visi tiki e, daugia kalbystės verte ir nauda, nežiūrinti tai, men, menkėja kalbų mokymasis. Ir tie, kurie kalba tik tai viena kalba, jaučiasi ling, lingvisnių požiūrių nesaugus. Tokie žmonės netgi prastai jaučiasi, kalbėdami tą savo vienintelę kalbą. Ir, ir Net nežiūrinti tai, kad aš esu daug e, šalių apkeliavęs, vis dėlto aš manau, kad ta viena labiausiai paplitusi kalba, jie negalima pasitekinti, jos nepakanka. Ir kalbant apie ateitį, turime akcentuoti būtinybę mokytis kalbų. Dar daug reikia nuveikti, kad įtikintume visus, kiekvieną, taip pat ir visus elito atstovus, kad jie pasitikėtų vertėjai žodžiu labiau nei, nei patys savimi, kad jie e, gerbtų žmonės, tautą, iš kurios yra kilę, kad puoselėtų savo tapatybę ir kad e, lab, labiau kalbėtų savo gimtąją kalbą, o ne užsienio kalbomis ir kad paliktų vertiems žodžiu atlikti profesionalų darbą ir taip užmėgsti ryšį su kita kultūra. Kalbame ne, ne tik apie vertimą žodžių, kalbame apie sąsąjų užtikrinimą tarp dviejų kultūrų. Ir būtent tai, mano supratimu, ir yra mm, tas amatas. Ir galbūt čia turime kalbėti ne tik apie švietimo sistemą, bet ir apie tai, kad mm, pažangios technologijos yra, vaidina labai svarbu vaidmenį. Uh, Ir kuo labiau eisime šią kryptimį, tuo tai bus naudingiau Europos parlamentui ir Europos Sąjungai. Ačiū. Merci, monsieur Lopez. Ačiū, ponė Lopez. Tad aš e, e, leidžiu dabar, jeigu jūs turite klausimų, juos pateikti ir paskui prie jūsų sugrįšime. E, Aš pats asmeniškai galiu pasakyti, kad ponas Lopės patvirtino Europos institucijų požiūrį daugia kalbiškumą. Aš galiu patvirtinti, kad Europos parlamentas e, gerbė daugia kalbiškumo principą visapusiškai. 23 oficialios kalbos įtvirtintos e, pirmininkaujantis e, sakė, kad matau tik devynės kalbas, bet pasirodo yra du aukštai, taigi yra net 25 kalbas. Yra tarsi antrasis akvariumas, kuriame dar sėdi kolegų. Taigi Europos parlamentas turi tiek daug darbo kalbų. Jūs e, pabrėžėte, kad daugia kalbiškumo stoka ir kalbinis nesusipratimas sukuria tam tikrą nepasitikėjimą, tam tikrą trinti. Uh, Jūs vartojate tokius terminus. Ar jūs manote, kad toks nepasitikėjimas ir tokia trintis e, gali būti išreiškiama ir e, apibūdinant Europos parlamentą. Ar Europos parlamentas yra apsaugotas nuo tokių reiškinių įtakos? santykiuose su parlamentu. Bet iš tiesųgi e, kartais sakoma, kad tik Europos komisija yra nepasitikima ir tam tikra trintis egzistuoja. Aš tengiuosi dabar kalbėti politiškai korektiškai, bet ar jūs sakytumėt, kad yra trintis tarp abiejų institucijų? Aš pasakysiu, kad Europos parlamento pobūdis, santykių su piliečiais pobūdis yra toks, kad e, e daugia kalbiškumų yra skiriama nepaprastai daug dėmesio. Išrinktas e, parlamentaras negali kalbėti su savo žmonėmis e, miglotai, tai jis rizikuotų pat savo reputaciją. E, manau, kad e, Europos parlamentas pabrėžė atidumą, savo akilumą piliečių atžvilgių ir parlamentarai tai tvirtina. Europos parlamentas nuolat demonstruoja gerą valią įtvirtinti e, daugiakalbiškumą. Manau, kad e, daugiakalbiškumo požiūrį Europos parlamentas yra pavyzdinė institucija. Komisijos padėtis kitokia. Europos komisija nėra savaime diskusijų vieta, demokratinių diskusijų vieta. Komisijos e, pasiūlymai yra labai techniniai, labai praktinio pobūdžio, jie E, susideda iš įvairių dosijų, iniciatyvų ir panašiai. Ir man atrodo, kad e, nors ir trys kalbos ten yra naudojamos, Europos komisija darbas vyksta nepaprastai greitai. Tai yra tamsi amžnas maratonas, amžnas bėgimas. Ir jis negali dėl to dirbti visomis kalbomis kaip parlamentas. Suprantam, Europos komisija turi dirbti greitai, efektyviai, greitai reaguoti į tai, kas vyksta pasaulyje. Tačiau vis tik manau, kad ir Europos komisija turėtų išlaikyti savo pasisakymų tikslumą. Europos komisijos diskusijos yra nepaprastai kompleksinės, nepaprastai sudėtingos ir jos visuomet vyksta kalbomis, kurias kalbėtojai nebūtinai yra tobulai įvaldę. Aš nenoriu nieko įžeisti, bet aš galėčiau su jumis, pavyzdžiui, pats irgi kalbėti ir vokiškai, ir angliškai, bet aš to nedarau. Aš pasirinkau kalbą, kuri man yra gimtoji. Ir aš e, tai darau sąmoningai, nes aš ją geriausiai moku. Aš Europo, manau, kad Europos komisija susiduria su nuolatiniu iššūkiu. E, ji pati turėtų taip pat prisidėti prie demonstravimo visiems, kad daugiakalbiškumas egzistuoja. Taip pat turėtume kalbėti apie individualią atsakomybę. Aš pats esu daugia šalės e, organizacijos atstovas. 77 e, valstybės įeina į mūsų frankofonijos organizaciją. Mes e, esame kitokie negu ES. ES yra valstybės institucijos turi klausytis to, ką sako valstybės. Institucijos yra valstybių atstovai ir e, mes turime atspindėti, atstovauti jų tapatumui. E, mes turime išsaugoti kalbinį samoningumą ir galvodami apie kalbinę įvairovę mes kiekvienas nešame tam tikrą atsakomybę, tos atsakomybės dalelę. Ir jūs, kaip e, patirties skleidėjai, žinių skleidėjai, turėtumėte uh, akcentuoti, kalbėdami su studentais, koks svarbus yra lingvistinis samoningumas. Negalima sakyti, kad uh, užtenka kalbėti apie tam tikros tautinės grupės kalbinį tapatumą. Mes turim kalbėti apie bendrą kalbinį paveldą kiekvienos šalies kalbinės bendruomenės. Negalime vadovautis kažkokiais atsitiktinumais šio požiūriu. Aš negaliu sakyti, kad Europos institucijos yra atsakingos už daugia kalbiškumo absoliutų užtikrinimą. Negalime su lasda priversti kiekvieno tarnautojo kalbėti viena ar kita kalba. Kiekvienas žmogus asmeniškai turi jausis atsakingas už kalbinį, kalbų įvairovės išsaugojimą. Ačiū ir kas nors iš salės norėtų patikti klausimą. Ponas Benedeti. Aš esu Marko Benedeti Europos komisijos e, vertimo tarnybos generalinis direktorius. Kadangi dabar kalbame e, apie mano instituciją, aš norėčiau taip pat e, sudalyvauti diskusiją. Aš pritariu tam, ką sakė ponas Lopes ir galiu pasakyti, kad diskusijos vyksta ne visuomet e, pakankamai daugiakalbiškai, bet mūsų vertėjai susiduria su daugybė sunkumų kiekvieną dieną. Ir tiesa yra ta, kad Europos komisijos darbo pobūdis, spa, greitumas, tempas, efektyvumas e, yra toks didelis, kad mes tiesiog nesugebame suteikti vertėjų kiekvienam posėdžiui, kiekvienam įvykiui. Todėl Europos komisija negali dirbti šimtaprocentiniu daugiakalbių režimu. Tarnyba, kuriai aš vadovauju, e, taip pat e, vertėjauja ministrų taryboms. Visi ES ministrų tarybų posėdžiai vyksta visomis oficialiomis kalbomis, nes tai irgi yra demokratinės diskusijos, apie kurias mes ką tik kalbėjome, ir ten e, atstovavimo lygmo yra toks pat aukštas kaip ir čia. Taip, tiesa, gal Europos komisija nėra tokia daugia kalbė kaip parlamentas, bet aš galiu Jūs patikinti, kad Europos komisijos vertimo tarnyba e, ir aš pats pirmiausia stengiamės kuo aktyviau išsaugoti daugia kalbiškumo kokybę ir taip pat bendradarbiaujame su universitetais. Taigi daugia kalbiškumas ir mums yra veiklos prioritetas. Ačiū už tokį patikslinimą, gerbiamas generalinį direktorių. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Jeigu ne, tada gal jau ir baigime šį diskusijų turą nes e, rodos, kad pagal darbo atvarkę jau šiek tiek ir vėluojame. Labai ačiū. E, Pone Lopes ir e, ponė Keila už tokius įdomius pasisakymus. Dabar padarysime kavos pertrauką, kaip ir žadėta pagal programą, bet prašyčiau po jos sugrįžti, nes pusė penkių pradėsime kitą mūsų renginio dalį, kuri bus labai svarbi universitetams. Kalbėsime apie galimas finansavimo šaltinius, e, prieinamus e, akademinėms institucijoms, universitetams, mokykloms. Mes dabar organizuojame e, fotografavimosi sesiją organizuosime, e, fotografuosimės visi. Jeigu kam nors reikia bevėlio interneto ryšio, mes galime jums slaptažodį išduoti. Čia yra e, specialus stalas tam e, pastatytas. Mano padėjėjas Orlando yra pasirengęs atsakyti jums įvairius kitus praktinius klausimus, jeigu jums kokių iškiltų. Taigi dabar galime išgerti kavos, kuri yra už durų. Ačiū.

Uh, like on, uh, e, Norėčiau pasveikinti jūs visus susirinkusius į tolesnį sesiją. E, kalbėsime apie Erasmus programą, o dabar aš kalbėsiu savo gimtają e, kalbą ir tikiuosi, kad mano kolegos pristatys mane tame forume, kur kalbant 25 kalbomis. Kaip žinote, mes turėsime dabar pakalbėti apie Erasmus Mondus programą. Tai yra mainų programa, kuri yra labai svarbi universitetams. E, bendros programos yra e, labai svarbios universitetams ir finansiniai aspektai taip pat yra svarbus. E, finansai bet kuriame sektoriuje yra labai svarbus, ar tai būtų Erasmus ar kitos programos finansai sudaro nepaprastai svarbę dalį. Dėl šios priežasties aš labai džiaugiuosi, tuo, kad e, Europos parlamentas nutarė e, pakalbėti apie šią programą išsameu. E, turime keletą labai svarbių dalyvių šios diskusijos. Pirmasis yra Vito Borelį, kuris dirba komisijoje, kuris atsakingas už Erasmus Mundus pro, programą ir kuris padeda mums spręsti problemas. Ir jam suteiksiu žodį, kad pristatytų šią programą. Uh, Labai ačiū, gerbiami kolegos iš parlamento. Dėkuoju, kad pakvietė mane šiandien pristatyti Erasmus Mundus e, programą. Man tiesiog nedrasu šiek tiek kalbėti e, po tokių e, kalbų politiškai inspiruotų, labai gražių kalbų ir aš šiek tiek jaučiuosi kaltas, kad, būdamas italas, aš vis tik tai šiandien kalbėsiu angliškai. Uh, Europos e, komisijos vardu pasisakysiu. Ji buvo paminėta keletą kartų kaip institucija, kuri e, nėra labai palankiai nusiteikusi daugiakalbystės atžvilgių. Ir e, turiu pripažinti, kad tikrai daugumas mūsų sutikimų vyksta darbo kalbomis, jeigu nepasakyčiau vieną kalbą ir turbūt visi žinote, kurią kalbą. Taigi atsiprašau, kad kalbu angliškai, bet uh, E, tai yra kalba, e, kurią vartojama kasdien, kai kalbama e, tokiomis temomis kaip universitetų bendradarbiavimas, studentų mainai ar akademikų mobilumas. Šios Dienos tikimo tema yra naujos technologijos, daugiakalbystė globaliame kontekste ir galbūt ryšys su Erasmus Mundus e, programa šiame kontekste nėra e, toks aiškus, bet iš tikrųjų šis ryšys yra labai gilus ir labai tvirtas. Labai dažnai Europos e, Aukštojo mokslo srityje pateikiami pasiūlymai sulaukė kritikos. Sakoma, kad bandoma e, suvienodinti mokymą anglų kalba. Bet pasakysiu, kad nuo pat pradžių Erasmus Mundus programa skatino kaip tik daugia kalbystę ir nacionalinių kalbų vartojimą. E, jeigu ne mokymo tikslais, tai bent jau kaip e, privaloma mokymo dalyką, kuris turi būti įtraukiamas į mokymo programas magistrų ir e, daktarų programuose, mokslo daktarų programuose. Dėl Erasmus Mundus e, magistrų ir daktarinių studijų tvarkaraščiuose pasakysiu, kad trūksta kalbų srityje kal, tam tikrų elementų ir jūs žinote, kad E, tradiciškai akademikų bendradarbiavimas tarptautinių lygmenių, kur yra kur kas stipresnis e, tokiuose srityse kaip tikslieji, gamtos mokslai. Ir tik tai nedidelis mūsų kursų procentas susijęs su humanitariniais dalykais. Nedidelis procentas iš to nedidelio procento yra susijęs tiesiogiai su kalbiniais dalykais. E, bandome parengti bendras magistro e, daktarinių studijų programas. Ir e, tai susijęs tam tikromis šalimis, bet mes turime galimybę su skirtingomis šalimis plėtoti magistro studijas, doktoratus, E, regionės mažumų kalbas skatinti arba technologijos, kurios skirtos e, keičiantis e, patirtimi, mokantis kalbų ar mokantis vertimo žodžiu. Dar pasakysiu, kad kalbėsiu šiandieną daugiausiai apie Erasmus Mundus programą dabartinėme etape. Aš e, dar trumpai prieš pristatydamas dabartinę būklę priminsiu Jums Erasmus Mundus programos tikslus. E, kokie buvo tuo metu, kai skurta programa, tai yra 2004 metais, jau programa gyvoja 8 metus ir tikslai išlieka tokie pagerinti Europos aukštojo mokslo kokybę e, tarptauniniu bendradarbiavimu ir mes tą darome e, remdami bendrų programų rengimą ir gyvendinimą jas rengia Europos universitetų grupė, konsorciumas. Taip pat turime galimybę įtraukti partnerius iš trečiųjų šalių į programą. Dar pasakysiu, kad Erasmus Mundus programos tikslas yra plėtoti e, žmogiškosius išteklius, tai yra ypatingai svarbu išgyvenant krizę, kadangi trūksta darbo vietų, Reikia mm, galvoti, kad e, kokybiškas aukštasis mokslas gali studentams suteikti daugiau karjeros galimybių. E, kitas tikslas yra labiau politinis, tai yra e, dialogo ir supratimo tarp tautų ir kultūrų skatinimas. Tam, kad užtikrintume šį tikslą, turime vartoti ir mokyti kalbą, supažindinti su uh, E, kultūromis ir Europos universitetai tą gali pasiūlyti savo studentams. E, kaip dauguma jūsų žinote, Erasmus Mundus programa yra e, skirta ne europiečiams studentams studijuoti Europoje arba bent praleisti dalį savo studijų Europos universitetuose. Ketvirtasis dėl to tikslas Erasmus Mundus yra populiarinti Europą kaip kompetencijos centrą švietimo srityje visame pasaulyje. Mes norime savo švietimo sistemą pristatyti kaip patrauklę ir konkurencingą, lyginant su kitais pasaulio studijų centrais. Trumpai apie programos struktūrą. Programa E, išgyvena įvairius etapus. Pirmasis buvo nuo ketvirtųjų iki aštuntųjų, dabar vyksta antrasis etapas nuo devintųjų iki tryliktųjų metų. Mes tikimės, kad nuo keturioliktųjų ir toliau programa gyvuos, prasidės naujas etapas, Europos komisija E, pateikusi pasiūlymą dėl kito, kito etapo, tai vadinasi Erasmus for All. Erasmus jiems mes apimsime ne tik tai Erasmus Mundus, bet ir Europos Erasmuso programą, Leonardo Daviči e, profesiniam mokymui, sportą ir aktyvaus jaunimo e, programas, tai taip pat turėtų apimti veiksmus, kurios, kurie gyvenami pagal Erasmus Mundus programą dabar veiksmai yra tarsi svarbiausias e, ramstis, nes e, sutelkiamas europiečių, neeuropiečių bendradarbiavimas rengiant bendras magistro programas ir e, siejama tai su stipendijų sistema. Pirmiausia, kaip minėjau, skiriama stipendijos neeuropiečiams studijuoti Europoje Europoje, taip pat neuropiečiams dėstytojams e, mokyti ir atlikti tyrimus Europoje, o nuo 2009 metų teikiamas ir europiečiams stipendijos. Bet, kaip sakiau, e, tai nėra pagrindinis e, programos akcentas. Europiečiams suteikiama kur kas mažiau stipendijų negu ne europiečiams. Antrasis veiksmas programos yra taip pat pagrystas, tarp, pagrystas universitetų bendradarbiavimu tačiau tikslas nėra e, renkti, e, suteikti e, bendrai akademinius laipsnius ar kvalifikacijas, akcentas yra trumpalaikis mobilumas, e, nesiekiant laipsnio, bet e, trumpam laikui. Ir trečias veiksmas yra tam tikri e, projektai, kurios nebūtinai gyventina universitetai, tai gali būti e, agentūros, kurios populiarina nacionalinės švietimo sistemas arba kokias nors tarptautinės struktūros, kurios remia bendradarbiavimą aukštojo mokslo srityje. Ir jos yra skirtos e, populiarinti Europos švietimą pasaulyje, tai gali būti projektai e, rengti seminarus, tyrimus, apžvalgas Ir taip pat e, galima galvoti apie tai, kaip atremti e, tarp internacionalizaciją švietimo pasaulyje. Dabar e, keletą tą skaičių iliustruoti programos mastą. Per aštuonerius metus Erasmus Mundus paremė maždaug 150 bendrų magistro kursų, 50 bendrų e, doktorantūros programų, 50 e, antrųjų veiksmų partnerysčių pagal antrąjį veiksmą ir 60 populiarinimo projektų pagal trečiąjį e, veiksmą. Kai kalbame apie stipendijas ir mobilumo, uh, dalį programoje. E, mes e, pagal pirmąją veiksmų grupę gyvendiname e, programas ir pasiūlėme stipendijas daugiau kaip 15 tūkstančių studentų arba doktorantų ir daugiau kaip 2 tūkstančiams dėstytojų. Pagal antrąjį veiksmą ir partnerystės paremėme 25 tūkstančių studentų ir dėstytojų. Kaip matote, skaičius yra didesnis, nes trukmė yra trumpesnė. Kaip sakiau, mes mm, e, tik tai e, semestrui ar keliems siunčiame studentus, tai yra primame studentus, ne e, visam laipsniui įsigyti. Dabar kokios aktyviausios yra šalis. Indija daugiausiai teikiama stipendijų studentams JAV E, daugiausiai bendradarbiaujama su universitetais. Kinija apima abi sritis, ji labai aktyvi ir taip pat yra kelios kitos šalys, taip panos BRICS šalys ir yra keletas Afrikos šalių, beje, Etijopija yra ta šalis, iš kurios mes sulaukėme daugiausiai paraiškų nebūtinai atrenkame daugiausiai studentų iš ten, bet labai daug gauname mm, prašymų, galbūt dėl to, kad labai veiksminga yra universitetų politika ir ES delegacija galbūt gerai veikia Etijopijoje ir tikrai gana keista, kad iš ten atkeliauja labai daug paraiškų. E, baigdamas parodysiu dar porą skaidrių ir norėčiau tam tikrą nepagrindinę veiklą paminėti pagal mūsų programą vykdomą. Taip pat jos pademonstruos mūsų norą išlaikyti tvarumą programos. Veikia Erasmus Mundus klasteriai, Tai yra inicijatyva, kuri pradėta gyvendinti pernai tam, kad išnaudotume sinergijas, e, nustatytume geriausios praktikos pavyzdžius, įgyvendinant Erasmus Mundus projektus penkios rytis yra, kuriuose norėtume pasiekti geriausių rezultatų, e, vadovaudomėsi dabar e, vykdomais projektais. Tai yra tvarumas, galimybė susirasti darbą, pripažinimas, regionės, regionis Azijai skirtas projektas, daug dėmesio skiriama bendradarbiavimui bendradarbiavimui su Azija ir dar vienas e, klasteris yra teminis klimato kaita. Matote e, nuorodą e, internetinio puslapio, jūs ten galite rasti daugiau informacijos šiuo klausimu. Kitas dalykas yra MQA. Kiti veiksmai, tai jūs paskutinius keturis metus įmamės jų, tai yra dabartinių Erasmus Mundus bendrų magistro ir doktorantūros programų kokybės vertinimas. Pro, ir e, mes e, pateikime taip pat informaciją dabartiniams ir galimiems dalyviams šios programos. Taip pat egzistuoja tam tikri e, nustatyti kriterijai, pagal kuriuos galime atlikti vertinimą. Studijavimas Europoje, kita iniciatyva, Mes e, teikiame informaciją studentams, kurie nori studijuoti Europoje. Yra specialus e, portalas, kur galima daugiau rasti informacijos. Ir studentai taip pat gali kreiptis į e, nacionalinius centrus. Taigi jie gali surasti informacijos ne tik apie Europinę Erasmus Mundus programą, bet ir apie atskiruose valstybėse narise egzistuojančias programas ir galimybės gauti stipendijas. Dar paskutinis pastebėjimas. Manau, kad tai yra viena iš sėkmingiausių mūsų iniciatyvų. Tai yra e, Erasmus Mundų studentų ir buvusių studentų asociacija e, bendraujama, skatinamas tinklas su kitais stipendininkais ir e, skatinti įvairias iniciatyvas visame pasaulyje. E, turime 7 tūkstančius studentų, būsių studentų, kurie priklauso šiai asociacijai ir jie yra patys geriausi mūsų programos ambasadoriai visame pasaulyje e, įvairiose pasaulio valstybėse. Mes tikimės, kad e, po studijų Europoje studentai grįž į savo šalis, populiarins Europą pasaulyje ir taip pat sieks palaikyti ryšius ekonominę, politinėme ir kitą kitame, kitose gyvenimo srityse. E, matote čia dvi nuorodas, jūs galite susipažinti su išsamesnė informacija, nuėję į šios interneto puslapius. Ačiū. Sayın Borelli çok teşekkür ediyoruz. Ee, soruları eğer... Ačiū. Pone Borelli, jeigu turite klausimų, palaikykite juos klausimų randui, kuris prasidės po to, kai pasisakys visi kalbėtojai. Dabar žodį suteiksiu poniai e, Belen Bernaldo Dekiros. Ja pažįstu jau seniai. E, pažįstu ją nuo Žanmoni kursų. Su ją nuolatos keičiame elektroniniais laiškais ir man tikrai labai malonu ją E, matyti čia ir pristatyti čia šiandien. Ji atstovauja Europos komisiją ir iš karto ją ir suteikiu žodį. Prašau. Very... Ačiū. Aš taip pat labai džiaugiuosi matydavę čia tave. Nors savo pasisakymą parengiau angliškai ir prancūziškai, nes esu, e, nes dirbu e, švietimo ir kultūros direktorate. Aš kalbėsiu ispaniškai. Nes. Išklausiusi pono Martinėsio pasisakymo, tiesiog manau, kad privalau kalbėti gimtają kalbą ir atiduoti duoklę ir pagarbą jam. Nes Iš ties išgyvename labai sudėtingą laikotarpį ES istorijoje. Ir šiandien kalbėsiu apie finansavimo galimybės. Kaip finansuojamas kalbų mokymasis mūsų e, kultūros ir švietimo direktorate tai daroma įgyvendinant daugiametę programą. Šiuo metu įgyvendinama 2007-2013 metų programa, visą gyvenimą trunkančio mokymosi programa. Matote jos pristatymą ekrane. Čia yra informacija apie tai, kur surasti visas detalės. Daug apie tai nekalbėsiu. Taip pat matote, kaip ji sutvarkyta. Ja sudaro keturios pagrindinės chronologinės programos - Komenijus mokykloms, Erasmus universitetams Leonardo da Vinci e, konkrečių įgūdžių įgyjimui ir Gruntik programa suaugusiųjų mokymui. Taip pat turime e, visas pro, tas keturias skiltis apimančią programą bei Žan Monė programą. Jos apima įvairiausius veiksmus skirtus konkrečioms kalboms bei naujoms technologijoms. Apie tai ir kalbėsiu šiandien. Noriu visų pirma paaiškinti, kurios valstybės gali dalyvauti šiuose programuose. Daugelis tų šalių atstovų yra čia šiandien. Akademinio pasaulio atstovų. Taigi 27 es valstybės narės, jos be abejo gali dalyvauti šioje programoje. Taip pat laisvos prekybos erdvės valstybės - Islandija, Liechtensteinas ir Norvegija. Toliau šalis kandidatės - Kroatija, Turkija, Šveicarija, buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija bei Serbija. Žinau, kad kai, kurie, kai kurių tų šalių atstovų čia šiandien taip pat yra. Ir kai kurios kitos šalis ta, gali dalyvauti - Albanija, Bosnija ir Hercegovina bei Jotkalnyje. Noriu kai ką patikslinti kalbant apie tris mano paskutinės minėtas valstybės, jos turi atlikti vieną formalumą - pasirašyti supratimo memorandumą su komisija. Ir jei jis pasirašomas pirmą to mėnesio dieną, kuomet vyksta atranka, tuomet jos ir gali pretenduoti į finansavimą. Čia matote pristatytas kalbų projektus, kuriuos finansuojame antro veiksmo projektai yra skirti kalboms ir turime kuklų 10 milijonų eurų biudžetą. Jisai skirtas iš, išimtinai kalboms. Biudžetas e, visa, visai, visą gyvenimą trunkančio mokymosi programai yra maždaug 40 milijonų eurų. Jums tikriausiai įdomus būtų universitetų bendradarbiavimas. Skiriame daugiau nei 7 milijonus eurų daugia šaliams projektams, papasakosiu daugiau apie tai. Apie 2 milijonus eurų skiriame tinklų e, kūrimui ir simbolinę sumą skiriame e, papildomoms priemonėms. Žiūrėdami šią lentelę turėtumėte žinoti štai, kad visi galite dalyvauti daugia šaliuose projektuose ir tuose pro, tiems projektams galime skirti iki 200 tūkstančių eurų per metus. Ir nu, projektai gali būti vykdomi ilgiausiai 3 metus. Mes per tą laikotarpį negalime vienam projektui skirti daugiau nei 400 tūkstančių eurų. O kalbant apie tinklų kūrimui ir e, lydinčioms priemonėms skiriamą biudžetą, tai jis negali būti didesnis nei 150 tūkstančių eurų per metus. E, daugia šaliai projektai, kaip jau sakiau, jų e, ilgiausiai gali trukti tris metus. Tas pats pasakytina apie tinklų kūrimo projektams, nes labai sunku viską nuveikti per metus. O e, papildomos priemonės gali tęstis e, daugiausiai metus. E, kokie, kokie yra reikalavimai. Daugiašaliuose projektuose būtinai turi dalyvauti bent trys valstybės, kurios turi būti e, ES valstybės narės. Tas pas pasakytina apie tinklų projektus, o lydim, papildomoms priemonėms keliamas reikalavimas, kad tik viena šalis turi dalyvauti. Tai yra visiems prieinamos galimybės, visiems prieinami projektai. E, Paprastai konkursas baigėsi birželio pradžioje ir Liepos mėnesį jau žinome rezultatus. Daugia šaliai projektai. Perskaitys, neskaitysiu teksto, kurį matote ekrane, bet tik pridursiu. kad mokyklose, universitetuose dirbantis žmonės turi vykdyti kultūros klaidos e, projektus, taip pat užtikrinti e, kiek įmanoma geresnė prieiga prie e, kalbų mokymosi galim, infrastruktūros, užtikrinti kalbų mokymosi galimybės. Kalbų mokymasis internetu. Tai yra labai svarbi šios veiklos dalis ir būtent dėl to jūs čia ir esate šiandien. Mes manome, jog jog jei žinosime, kad egzistuoja internetinio mokymosi galimybė, ir kad galima mokytis visų kalbų tokiu būdu, ne tik 23 oficialiųjų ES kalbų, bet ir mažumų kalbų, kitų žemynų kalbų. Jeigu mes tokias galimybes užtikrinsime, atversime daugiau galimybių ir tuo pat metu užtikrinsime siūlomo dėstymo kokybę. Ir tai bus naudinga bet kur esantiems studentams. Taigi vykdant daugia šalius projektus tai yra svarbu, kuomet subūrėmi draugienų universitetai, uh, bei kitos institucijos dalyva, dirbančios kultūros ir švietimo srityje. Jie, jos dirba kartu įgyvendindamos projektus, kurių tikslas užtikrinti kokybiškesnius dėstymo metodus. Kas gali pasinaudoti daugia šaliams projektams skirtų finansavimu? Praktiškai visi. Na, kabutėse. Muziejai, žiniasklaidos šaltiniai komisija net naudoja ne tiek daug kalbų kaip parlamentas, tačiau mes žinome, kad kaip svarbu užtikrinti kokybišką kalbų dėstymą. Ir vertinant šios projektus, svarbiausias dalykas yra prioritetai. Galima parengti projektą, uh, kurio gyvendinimas pareikalaus daug finansų, tačiau reikia nepamiršti prioritetų. Pirmasis prioritetas - bendarbiavimas e, švietimo, mokymo ir darbo srityje. Tai yra užtikrinti geresnės galimybės žmonėms susirasti darbą. Kitas svarbus prioritetas, kuris yra aktualus Europos demokratijai, yra mažiau E, naudojamų Europos e, kalbų sklaida ir stiprinimas. Tai yra, turime omeny mažųjų, mažesnių valstybių kalbas arba regioninės kalbas. Trečias prioritetas - vykdant daugia šalius projektus, tai būtinybė e, skatinti kalbų įgūdžius e, š, per švietimo ir mokymo sistemą, užtikrinti galimybės išmokti kalbų. Tai apima visas priemonės, kurios leidžia žmonėms patobulinti kalbų žinias, įgyti geresnius įgūdžius. Ketvirtas prioritetas - parama e, švietimo sistemoje, kuri yra iš dalies arba visiškai dvikalbė. E, susipažinę su atliktais tyrimais, esame įsitikinę, kad dvikalbis dėstymas ir švietimas yra naudingas visais atvejais. Kal, e, pavyzdžiui, mokant, gali mokytis matematikos ir anglų kalbos arba mm, ekonomikos mokytis ispanų kalba. Tai visada yra naudinga ir tai labai aktualu ir Europos Sąjungai. Dabar penkt, penktas, paskutinis prioritetas. Kaimininių šalių kalbų mokymasis ir taip pat tų kalbų sklaida. Žinome, kad anglų kalba yra labai svarbi, visi bandome ją kalbėti. Tačiau jei norime patekti į kaiminių valstybių rinką, labai naudinga žinoti tos šalies kalbą svarbu žinoti savo kaimynų kalbą. Būtent taip Europa gali plėstis. Ir šią prasme svarbu mokytis kaimininių valstybių kalbas. Toliau tinklai, tinklų kūrimas. Panašus e, reikalavimai keliami. Svarbiausia, kad būtų užtikrintas e, daugialypis efektas, kad kad e, vykdant tokius projektus būtų stiprinama europietiška dvasia. Taip pat e, reikia, kad šie projektai praktiškai įneštų praktišką indėlį į Europos švietimo sistemos tobulinimą. Kas gali dalyvauti tokiuose tinklams skirtuose projektuose? Šis sąrašas yra ilgesnis nei daugia šalių projektų, bet matote, kad daugelis iš kultūros ir švietimo pasaulio Europoje bei daugybė kitų organizacijų atstovų gali dalyvauti. Visi jūs, pavyzdžiui, galite dalyvauti. E, tinklams e, keliami prioritetai. Pirmasis, kuris visada yra svarbus. Lygių galimybių užtikrinimas, socialiniai trauktis bei migrantų įtrauktis tai yra gyvybiškai svarbus aspektas. Jeigu norime integruoti migrantų bendruomenę į tą šalį, kurioje jie gyvena, jie turi žinoti to šalies kalbą. Jie taip pat turi turėti galimybę mokyti savo gimtają kalbą. Ir tai svarbu, jeigu norime užtikrinti geriausią e, įmanomą rezultatą, kad išpuoselėtume tą Europoje turimą įvairovę. Tai labai svarbu, įgyjant kai kuriuos įgūdžius. Todėl siekiame užtikrinti kalbų sklaidą, kalbų dėstymą ir už, suteikti ir dvikalbio mokymosi galimybę, jeigu, pavyzdžiui, kalbame apie mažumų bendruomenę arba migrantų bendruomenę, tokioms bendruomenėms užtikrinama ši galimybė. Antras prioritetas. Europinis prioritetas. Europos. E, kalbų etiketės projektai. Kalbama ir apie europietiškąjį anspaudą. Apie ką čia kalbame? E, projektus, kuriuos parengė valstybės narės. Jos išrenka geriausius projektus kalbų dėstymo srityje ir siekia, kad įgyvendinant tuos projektus būtų e, sukurtas toks daugybinis poveikis. Pavyzdžiui, pasitelkiama uh, daugia kalbė žiniasklaida yra sėkminga programa įgyvendinama Prancūzijoje ir tos programos įgyvendinamos tarp valstybinių mastų, taip pat tai, tai, tai skiriama ir verslui. Svarbiausia atrinkti tokiems tikslams tinkamus projektus ir mums tikrai džiugu, kad parlamento vicepirmininkas ponas Martinėsas dalyvauja šiame darbe ir kad Pone Kosmidų dalyvavo renginyje, kuris buvo skirtas šių prioritetų aptarimui, kuomet suteikėme pirmuosius Europos apdovanojimus, tai yra suteikėme to europietiškojo anspaudo apdovanojimus kai kurioms valstybėms. Tai tikrai labai kokybiški veiksmai. Ir kitas raundas, kitas tokių veiksmų raundas turėtų būti tikrai labai juntamo poveikio Europoje. Kalbame apie projektus, kuriuos parengia nacionalinės agentūros, kurios yra atsakingos kiekvienoje šalyje už šių projektų įgyvendinimą. Jų adresai yra svetainėje, kurią parodžiau savo pasisakymo pradžioje, jos adresą parodžiau pradžioje. Trečias prioritetas Jis buvo ir, jis keliamas ir daugia šaliams projektams. Tai yra būtinybė skatinti mažiau naudojamas Europos kalbas. Turime e, dėti sąmoningas pastangas, kad e, tokios kalbas būtų plačiau žinomos. Kalbame apie regioninės mažumų kalbas, migrantų kalbas, ypač tas kalbas, kurioms iškyla grėsmė. Taip pat e, dar vienas prioritetas - parama e, iš dalies arba visiškai dvikalbiam, visapusiškai dvikalbiam švietimui. Dvišal, dvikalbio švietimo sistemą norime skatinti ir norime, kad tai apimtų visą mokymosi procesą nuo iki pat universitetinio švietimo. Tai labai naudinga sistema ir tai užtikrina geresnės galimybės ateityje įsidarbinti. Ir paskutinė veiklos rušis, kurią finansuojame, tai papildomos lydimosios priemonės. Kaip pastebėjote, tai veiklai numatyta labai nedidelė lėšų dalis. Iš esmės tai yra priemonės skirtos informacijai ir komunikavimui. Pavyzdžiui, e, finansuojame seminarus, konferencijas, keitimasi pažangiosios praktikos pavyzdžiais. Kas gali pretenduoti į tokių priemonių finansavimą? Vėlgi, sąrašas panašus, kaip ir anksčiau. Jeigu norite gyvendinti tokį projektą ir pritraukti daugiau dalyvių, galite kreiptis. ir apibendrindama matote, kokie yra prioritetai, kokie svarbiausi, svarbiausi tikslai visose šiuose projektuose. Kalbų reikšmės stiprinimas, kalbų žinojimo svarba. Čia daugia šaliai projektai pasitarnauja. Tinklai, kuriant tinklus, akcentuojamas bendradarbiavimas Europoje ir už jos ribų. E, raginame užsimti inovacijų, inovacijų sklaidą, taip pat taikyti pažangiausius dėstymo metodus ir lydimos priemonės informavimo, skirtos informavimo projektams. Dar norėčiau pridurti, kad vis, visos kalbos gali būti pristatymos šiuose projektuose. Turime programų skirtų e, kinų, arabų arba rusų kalbų mok, mokymuisi. Visos kalbos gali pretenduoti ir savo pastangose neapsiribuojama tik tai ES oficialiomis kalbomis. Nepamirštamos ir tos kalbos, kur, kuriomis nekalbame Europos Sąjungoje. Atrankos kriterijai. Aktualumas, kokybė, programos kokybė, e, novatoriškumas, e, tikimo projekto kokybė, universitetų grupė, kurie dalyvauja projekte, e, pridėtinė vertė Europos lygmenių, taip pat našumas, našumo koficijantas, poveikis, rezultatai ir trečiųjų šalių organizacijų dalyvavimas. Jeigu norite daugiau informacijos, galiu daugiau papasakoti ir čia matote svetainės, kuriuose galite susirasti daugiau informacijos apie tai. Prieš pa... užbaigdama savo pasisakymą ir sutikdama galimybę kitiems pakalbėti, norėjau šiek tiek pakalbėti apie daugia kalbystės politiką. Kalbėjome apie pinigus, pinigai yra labai svarbu, jeigu turi kažkokių siekių. Bet noriu pakalbėti apie daugia kalbystės politiką, atsižvelgiant į tai, kad mums pasisekė dėl to, kad šiandienos renginyje dalyvauja už daugia kalbystę atsakingas Europos parlamento vicepirmininkas. Daugia kalbystės pozicija Europoje dabar labai stipri. ES institucijose visai neseniai, trijose institucijose, komisijoje, parlamente ir taryboje, bei, aišku, Europos vadovų taryboje, buvo nuspręsta palaikyti kalbas aukščiausių lygmenių komisijoje, taryboje ir parlamente, nes kaip tik dabar deramasi dėl e, busimų e, švietimo ir informavimo programų. Taigi institucijos susitarė, kad kalbos įgūdžių įgyjimas ir mūsų e, kalbinio paveldo apsauga ir puoselėjimas yra vienas svarbiausių šių programų aspektų, programų, programos, kuri bus įgyvendinama 2013-2020. Ir visa suma, kurios prašo komisija e, šiai programai, yra 90 milijardų eurų atsiprašau, 19 milijardų eurų, kad galėtume užtikrinti geresnę programą nei ta, kuri yra gyvendinama dabar. Ir kaip ponia Vasilijus sakė, kalbos ir toliau išliks vienu mūsų prioritetu. Praėjusiu metu lakučio mėnesį ministrų taryba patvirtino išvadas dėl e, kalbinių įgūdžių ir kalbinių įgūdžių svarbos užtikrinant profesinį ir kitokį judumą. Tai yra politinis tikslas, nes turime žinoti, kaip mes tas išvadas įgyvendinsime, ką su jomis darysime vėliau. Ir dabar taryba kreipėsi į mus, prašydama prašydama parlamento O parlamentas rugsėjo 11-ąją patvirtino labai plataus užmojo ataskaitą, kur ypač akcentuojamos kalbos, ne tik dėl kalbų svarbos susirandant darbą, bet tam, toje ataskaitoje akcent, didžiausias dėmesys skiriamas piliečiui, parlamentas visada už tai pasisako. Taip pat norėčiau priminti, kad e, Birželio mėnesį Europos vadovų taryboje valstybių ir vyriausybių vadovai taip pat akcentavo kalbų poveikį ir kalbų reikšmę siekiant augimo Europoje, siekiant, kad ekonomika Europoje atsigautų. Kaip jau sakiau, dabartinė Europos padėtis yra beprecedentė. Ir daugia kalbystės reikšmė yra didžiulė, nes čia, nes tarptautinis bendradarbiavimas, bendradarbiavimas su ne ES narėmis, su Kinija, pavyzdžiui, kin, Kinija yra nusprendusi akcentuoti keletą dalykų bendradarbiavime su ES - švietimą, taip pat jaunimo mokymus. Mes dirbame ir su Indija, Brazilija, Merkosūro organizacijos šalimis, ASEAN organizacijos šalimis, visomis e, tartautinės bendrijos narėmis, kurios supranta daugia kalbystės svarbą. Bendradarbe... ES narių bendradarbiavime, kaip žinote, daugelis mūsų keliamų iniciatyvų kyla dirbant su valstybėmis narėmis. E, Taigi ne tik dirbant su taryba, su kuria vyksta oficialios diskusijos, bet palaikant kon kontaktus su valstybių narių atstovais. Mes e, sukvečiame visus atstovus ir rengėme bendras strategijas. Esame įkūrę darbo grupę, kur yra skirta kalboms ir viskam, kas susijęs su kalbomis, švietimu, mokymusi, ne tik siekiant užtikrinti geresnės uh, užimtumo galimybės. Dabar nagrinėjame visą veiklų, veiklos ryčių spektrą toje darbo grupėje ir aš nebejoju, kad mm, prieisime įdomių išvadų. Dirbame taip pat ir, pavyzdžiui, e, su, tary, su Europos taryba netrukus susitarsime dėl modernių kalbų dėstymo ir tos tų kalbų svarbos verslui, visuomeniai. Ir čia e, pasitelkėme e, egzistuojančias tam tikslui sukurtas dvi platformas. Vienos iš tų platformų vadovas šia, yra šiandien čia. Pavyzdžiui, viena iš tų platformų yra skirta verslui. Kaip žinote, Europai labai svarbu palaikyti nuolatinius ryšius su susijusių interesų grupių atstovais. Ir tos platformos tokią galimybę jau užtikrina. Ten dirba, ten vyksta keitimasis informacija, mes e, pasakojame, pristatome savo veiklą ir stengiamės ją tobulinti nuolatos. E, vertinant viską iš mokslinio požiūrio taško, apie tai kalbėjo ponas Lopes neseniai. Akademinė pasaulyje yra parengti tyrimai ir remiantis tai tyrimais faktais mes e, rengiame ateities strategijas. Eurobarometras, kuris jau buvo minėtas, e, taip pat atskleidė kalbų mokymo, kalbų žinojimo svarbą. Taip. O kaip su artimiausiais prioritetais? Ir šios ryties politiką komisija, komisijoje, čia pakalbėti apie savo instituciją, komisiją. Netolimoje ateityje paskelbsime pranešimą pavadinimu švietimo permastymas. Ten daug dėmesio bus skirta kalboms, kalbų žinojimui. Ir taip pat renksime darbinį komisijos dokumentą skirtą kalboms. Taip pat esame numatę surenkti konferenciją, kuri, yra, kuri bus labai svarbi ir mums, ir jums. Ji turėtų vykti Pekine e, gruodžio pirmąją dieną. Gruodžio pirmą yra šeštadienis, e, dirbsime savaitgalį. Ir to renginio tikslas užmėgsti bendradarbiavimą su kolegomis Kinijoje, kad jie galėtų išmokti mažiau naudojamų Europos kalbų, nes jiems vienintelė Europos kalba yra anglų kalba. Ir tai taip bus galimybė užmėgsti ryšius ir uh, už kalbų tarnyboms su e, partneriais Kinijoje. Turiuomenį komisijos ir parlamento kalbų tarnybas. Tai tiek apie mūsų planus ir aš tikiuosi, kad mūsų lūkesčiai nebus apvilti. Noriu padėkoti Jums už Jūsų dėmesį ir esu pasirengusi atsakyti Jūsų klausimus, jeigu tokių turėtumėte. Ačiū. Çok teşekkür ederiz Sayın De Quiros. Sözü hemen e, Isabel... Labai ačiū ponė Bernardo Dekyrus ir aš nedelzama suteiksiu žodį dabar poniai Izabelai Badijų, kuri ilgą laiką buvo atsakinga už Klūžio e, universiteto vertimo katedrą, o šiuo metu ji yra Rumunijo, rumunų kalbos skyrius vadovė čia Europos parlamente. Prašom žodis jums. Îmi face o deosebită plăcere să vă pot adresa câteva. Labai ačiū. Labai malonu turėti galimybę kalbėti rumuniškai. Todėl, kad e, aš e, galėsiu gyvai savo gimtają kalbą kalbėti apie daugia kalbystę. Atvirai turiu prisipažinti, kad tas principas e, yra naudojamas, daugiakalbiškumo principas yra naudojamas, bet neretai jis yra toks abstraktus, E, kalbėti e, gimtają kalbą atrodytų turėtų būti natūralu siekiant įtakos, tačiau ne visuomet tai būna. Aš labai džiaugiuosi, kad e, galiu kreiptis į tokią garbingą auditoriją dėl keletos priežasčių. Be kita ko, aš šiandien norėčiau paminėti du dalykus. Atstovauju rečiau kalbamą kalbą. Statistiškai tai yra vidutinio dydžio valstybės kalba. Mūsų kalba tapo oficialiaja kalba nuo 2002 metų Rumunijoje. Aš asmeniškai kaip Europos parlamento tarnautoje manau, kad e, kalbos, kalbinės tarnybos yra nepaprastai sudėtingos Europos e, parlamente. Ir visai neseniai aš e, dar dirbau akademiniam pasauliu, todėl jaučiu labai artimą ryšį su akademiniu pasauliu. Ir patekusi čia, Europos parlamentą, aš e, noriu reaguoti į kolegų iš parlamento ir iš kitų institucijų pasisakymus. Aš noriu aptarti galimybės, kurios egzistuoja akademinėme pasaulyje, e, kuriant. E, rengiant vertėjus konferencijoms. Man Erasmus Mundus programa yra tam tikra prasme e, nauja galimybė vertinti universitetų reikšmingumą ir peržiūrėti jų infrastruktūrą. Mes visi suprantame e, ir neseniai Bresinė apie tai kalbėjome, e, kad Erasmus Mundus programa vyksta labai sėkmingai. Statistika tai patvirtina. Ir po šią statistiką glūdi ir faktas, kad ES yra daugia kalbė. Kasdien tūkstančiai studentų uh, kalba savo kalbomis pagal šią programą. Uh, programa pradėta įgyvendinti prieš 20 metų ir dabar matome, kaip studentai studijuojantis tą patį profilį gali susitikti. Erasmus programa, galėčiau sakyti, sukūrė pirmąją tikrų europiečių kartą. Nors ir yra tokių, kurie skundžiasi, kad e, Erasmus virsta tarsi turistinė programa. Mes manome, kad programa tobulėja. Ir mes puikiai žinome, ypač tie, kurie iš universiteto esame, kad Pagal šią programą sukūriamos labai geros studijavimo galimybės. Ši programa atveria labai daug pranašumų darbo rinkoje. Kai kalbame apie, jeigu taip galima įvardinti, kalbos industriją, mes e, turime suprasti, kad ši programa leidžia ne tik uh, profesinės e, galimybės e, didinti, bet ir kalbas, kalbos žinias tobulinti. Grinai mokslinių požiūrių, aš manau, kad galėtume pasakyti, kad pagal Erasmus programą atveriamos mobilumo, judumo galimybės e, leidžia geriau vykdyti socialinės, ekonominės, politologinės studijas. Aš pati esu vertėja, bet manau, kad judumas yra tas reiškinys, e, kuris yra neatskiriamas nuo vertėjo profesijos. Netiek jau daug dabar turime studentų, kurie nori tapti vertėjais, bet e, mes turėtume leisti žmonėms suprasti, kad vertimas yra neatskiriama, vertėjo profesija yra neatskiriama judumo, nuo judumo. Neretai, kai renkamos magistro studijų grupės, taikomi labai griežti atrankos kriterijai. Ir aš norėčiau dabar išskirti tris skirtingas tarsi galimybės, kurios atsiveria, jeigu pasitelkėme šią programą. Jeigu pagalvojame apie akademinio pasaulio ir e, darbo rinkos bendradarbiavimą, tai turime suprasti, kad E, verslui darbo rinkai yra reikalingi ne tik kalbų kursai, bet ir vertėjų paslaugos. Kitas dalykas, mes privalome remti regionų kalbas, mažiau populiarias kalbas. Tai reiškia, kad e, mes universitetai galime tarnauti kaip tarpininkai tarp tarp tikrų kalbinių grupių ir akademinio pasaulio ar darbo rinkos. Ir taip pat galime užtikrinti tos mažesnės kalbos vartojimo aukštesnę kokybę. Kitas svarbus e, mūsų veiklos elementas yra tinklų kūrimas. Ir manau, kad e, ir visų konferencijų šios konferencijos tikslas yra būtent toks. Turiu galvoje tinklus e, tarp universitetų, tarp magistrantūros studijų, tarp įvairių profesinių tinklų. Mes galime bendradarbiauti taip pat ir su politikos kūrėjais. Norėčiau paminėti Europos konsorciumą uh, E, vertėjo magistro laipsniui. Manau, kad e, per jį mes galime garantuoti kokybę ir ši vertėjo magistro laipsnio studija e, skatina keistis, skatina ir studentų ir dėstytojų mainus. Tokiu būdu mes galime tarsi suklasifikuoti skirtingus universitetus. Tai yra ne tik kokybės garantas. Baigdama, aš e, norėčiau pakalbėti prancūziškai kitą savo e, artimą kalbą. Aš noriu pasakyti, kad vertimas yra viena iš tarpdisciplinių studijų. Todėl aš galėčiau dabar jums išvardinti kai kuriuos tokius pagrindinius žodžius būdingus mūsų programas. Internacionalizavimas, konsorciumas, judrumas, tinklai, partnerystės, e, kompetencijos tinklai, patrauklumas, konkurencingumas, e, užtikrintumas, konvergencija, praktika. Ir siūlyčiau jūs suskirstyti šiuos žodžius pagal semantinius laukus. Uh, ir pagalvokite apie tai, kaip e, tie žodžiai galėtų būti naudingi verslui ar įvairioms institucijoms ir pagalvokite, kaip juos būtų galima pritaikyti rengiant studentus. E, mes e, suprantame, kad reikia bendradarbiauti su kolegomis išsiaiškinant, kokius rezultatus savo veiklo, kokiu rezultatu savo veikloje yra pasiekę bendradarbiavimai su kitais universitetais. Ir Mes suprantame, kad jūs savo e, universitete galėtumėt pasinaudoti tokią informaciją. Taip pat aš raginu jūs patvirtinti savo dalyvavimą trečiojoje rektorių konferencijoje ir taip mes galėsime sužinoti, ką jūs galvojate apie mūsų veiklą. Ačiū. Izabelė, çok teşekkür ediyorum. E, hakikaten de çok önemli bir konuyu ele aldık. E, bu... Izabelė aptarė gana svarbę temą. Apie ją mes nuolat kalbame. Kita svarbi tema yra finansinis aspektas, ypač tokioms programoms kaip e, e, vertimo magistratūros studijos. Šiandien yra įsteigti tarsi du nauji e, bendradarbiavimo tinklai. Tačiau suprantame, kad jų funkcionavimui yra būtinas finansavimas. Būtent dėl tos priežasties mes kalbame apie finansavimą, nes šiandien universitetų finansavimo tema turbūt yra gyvybiškai svarbi daugumai universitetų. Ar kas nors turėtų klausimų? Yes, please. Eh, Rafael Lozano de la Universidad de Bologna, Italija. Eh, Aš esu iš Bolonės universiteto Italijoje. Hay un problema típico eh, que se plantea cuando eh, se asiste a este. Paprastai dalyvaujant tokio pobūdžio susitikimuose kaip šis, iškyla tokia problema. Kalbam apie daugia kalbiškumą, išgirstame daug įdomių idėjų, labai daug galvojame apie ateitį, Bet pateiksiu vieną kunklų pavyzdį. Ir tada suprasit, ką aš noriu pasakyti. Prieš keletą metų Europos komisija surinko ekspertų grupę, kuriai vadovavo daugia kalbiškumo komisijos narys, kurios e, tikslas buvo e, įtvirtinti mintį, kad greta gimtosios kalbos kiekvienas ES pilietis turėtų kalbėti dar dviejomis užsienio kalbomis. Pažvelkime į Italiją, į jos konkrečias aplinkybės. Tais pačiais metais, kai buvo paskelbta šios ekspertų grupės ataskaita, buvo pertvarkyta mokyklų sistema ir paaiškėjo, kad anglų kalba Italijoje buvo vienintelė užsienio kalba e, dėstoma visose mokyklose. Bernaldo de Kiros minėjo e, šį sprendimą, kalbėdami apie daugiakalbiškumą. Bet aš norėčiau pasakyti, kad e, universitetų lygmenių daugiakalbiškumas jau yra neatskiriama švietimo supratimo dalis. Daugelį universitetų egzistuoja jau tik anglų kalba dėstomų programų. Aš išvelgiu šiokių tokių skirtumų tarp paprasto eilinio piliečio mokymo, jaunuolio, sakykime, kuris e, mm, nori mokytis kalbos ir e, žmonių siekiančių tam tikro akademinio laipsnio mokymosi. Taip, jūs kalbate apie vadinamosius Barcelonos tikslus. Barcelona įpūrė. Tai yra susijęs su 2002 m. Kovo, kovo mėnesio Europos tarybos tikimu. Buvo pateikti pasiūlymai dėl to, kad Europos pilietis kiekvienas turi dar išmokti dvi kalbas papildomai prie gimtosios kalbos. Padėtis Italijoje yra tokia, kaip jūs kad paminėjote, bet reikia pasakyti, kad uh, kalbos politika švietimo mokymo kontekste yra dalykas, dėl kurio apsisprendžia pati valstybė narė. ES neturi pilnos kompetencijos šioje srityje. Mes e, remiame valstybės narės jų pastangas ir skatiname gyvendinti įvairias programas, tačiau nėra aplinkybių, kuriomis mes galėtume primesti, ką nors kiekviena šalis apsisprendžia dėl to, ką daryti. Pavyzdžiui, Prancūzijoje uh, galima mokytis visų kalbų. Kitose šalyse, pavyzdžiui, Brazilijoje yra nuspręsta 2005 e, metais priimame įstatymę, kad ispanų kalba bus pagrindinė užsienio kalba. Todėl, kad Brazilija yra. E, Portuga, Brazilijoje kalbam portugalų kalba, o jie apsuptai yra šalių, kuriuose kalbama ispanų kalba. Taigi yra labai daug e, skirtumų tarp atskirų šalių, bet dar daug ką galima padaryti. O aš norėčiau pasakyti, kad Europos komisija e, remia anglų kalbos kursus, bet turime būti ne tik idealistai, e, bet ir realistai. Erasmus Mundus 85 procentai paraiškų atkeliauja anglų kalba ir tai nėra vienas iš tinkamumo kriterijų. Universitetai žino, kad jeigu nori bendrauti su universitetais, tiksliau tai yra vienas iš kriterijų, nes jeigu nori bendrauti su universitetais Kinijoje ar kitur, tai jie turėtų mm, bendrauti anglų kalba. Aišku, galima numatyti, kad bus mokoma kitos dar užsienio kalbos be anglų kalbos kaip e, mokymo programos dalį. Aš esu iš Rusijos, mano pavardė e, Olga Jagorova, labai įdomiai mums pakalbėjo e, Pone Dekyros, labai ačiū Jums. Aš noriu paklausti, e, a, Jūsų, ar gali Rusijos universitetai dalyvauti? Ar galite pateikti savo klausimą rusiškai? Ar būtų galima išgirsti jūsų klausimą rusiškai, nes e, vertėjai dirba, jie gali išversti. Norite, kad rusiškai paklausčiau? Gerai. Aš esu Olga Jegorova, atstovauju Astrahanės valstybinio universitetui. Pone Dekyros labai įdomiai pasisakė, labai jai dėkoju ir norėčiau paklausti, ar Rusija galėtų kokiais nors pagrindais dalyvauti šioje programoje. Ačiū. Jūs galite dalyvauti. Ir žinau, kad Europos parlamentas tarp Stambulo ir Astrahanės gyvena projektą ir mes e, skatiname jūs kreiptis dėl finansavimo Europos komisiją. E, puiki e, pabaiga turbūt. Šis atsakymas reiškia puikų apibendrinimą. Labai atsiprašau, turime jau baigti. Dar galime vieną klausimą išklausyti. Labai ačiū. Manau, kad pirmą kartą galiu kalbėti savo gimtąją kalbą tarptautinėje konferencijoje kaip kad ši. Aš esu iš Zagrebo universiteto, mano pavadė yra Bieliš ir aš kalbu kroatiškai. E, galbūt lingva franka turėti Europoje nėra klaidinga, nes visuomet taip buvo. E, tas dalykas yra daugia kalbystė. Aš manau, kad 90 procentų e, bendravimo vyksta dvišalių pagrindų. Ir tai yra toks bazinis bendravimas. Norėčiau E, pasakyti, kad e, Zagrebo universitetas e, surengęs ir organizuoja vertėjų studijas kad būtų galima parengti vertėjus, kurie dirbtų Europos parlamente ir kitose institucijose. Mes Galime netgi pagalvoti, ar nereikia sukurti e, vertėjų žodžių e, mokymo įstaigų tinklą. Ir reikia pagalvoti, e, kokio pritarimo sulauks tas pasiūlymas. Ačiū. Bueno, no sé, no sé si es políticamente correcto que yo intervenga en. Aš net nežinau, ar politiškai mandagiai pasielgsiu įsikišdamas į šią diskusiją, bet e, kolega iš Kroatijos labai įdomią mintį išsakė. Man labai didelį susirūpin, man labai įdomu iškelti šį lingvas frankos klausimą. Visų pirma, lingva franka yra ta kalba, kuri yra naudojama bendrauti su visais piliečiais. Mes jau labai aiškiai esame pasakę, jeigu pažvelgtumėt į pasaulį bendrai, Turbūt devyniasdešimt devyni procentai e, gyventojų nesuprastų tokios lingva frankos, apie kokią mes kalbame. Lingva franka turėtų būti viena visiems suprantama kalba. E, labai būtų pavojinga pradėti galvoti visiems e, pagal vieną ideologiją. E, jeigu mes pradėsim tokį dalyką daryti, tai tarsi prisidėsim prie tironijos atsiradimo mūsų visuomenėje. E, mesgi kalbame apie demokratinę kultūrą, jokių būdų nepasiduotume totalizmo tendencijoms, todėl mes ir negalime ir netikime vienos kalbos naudojimu. Ir jokių būdų ne, nekeriame minties apie lingva frankos atsiradimą. Mes e, galėtume apie tai plačiai padiskutuoti ir tai, ką aš dabar išsakiau, nėra tik mano asmeninė nuotaik, nuomonė. Manau, ko kolegos su manimi sutiks. Mes patys savęs klausėme, kokiu mastu lingva frankos vienos kalbos naudojimas priverčia žmonės galvoti vienodai ir tada tarsi tai vestų į totalitarizmą, tai prieštarauja tam, dėl ko mes kovojame Europos Sąjungoje. Totaliterliğe gitmemenin yolunu bir sonraki seansta, bir sonraki... Taigi, dabar mes totalitariniais būdais užbaigsime šią diskusijų dalį, nes pats laikas pereiti prie kitos mūsų E, susitikimo dalies. Aš tada galėsiu sakyti per kitą diskusiją. Sakė kažkas iš salės. E, Sergejus Gončarovas iš Rusijos Gersnovo universiteto e, iš St. Peterburgo. Norėjau atkreipti gerbiamų kolegų dėmesį, kad viena iš pagrindinių šiandienos diskusijos tema yra daugia kalbystė ir kalbų skirtumai. Labai įdomi E, buvo pono Lopeso e, kalba. E, jis, jo mintys tarsi ir prasitęs antrojoje mūsų dialogo dalyje. Man atrodo, kad būtų labai įdomu atkreipti dėmesį į štai tokį dalyką. Tiksliau gal išskirti reikėtų tam tikrą akcentą. Daugio kalbystėje e, skirtingai išskiriami prasmės elementai. Pavyzdžiui, mūsų universitete 40 kalbų yra dėstoma, daugiau negu 20 yra smulkios, mažos kalbos, kurioms grėsia išnykimas. Ir e, ta prasme mes turime programų, kurios prisideda prie kalbų išgyvenimo, išlaikymo. Tos programos turėtų būti tikslingesnės. Kalbos, kurios uh, E, nyksta, turėtų susilaukti specialios paramos. Be to, reikėtų tam tikrų scenarijų, vektorių, kurie leistų e, toms kalboms e, tarpusavyje komunikuoti per regionus, platesnių mastų. Taip užsimekstų tam tikras tarp kalbinis dialogas. Sonraki oturumda bu konuyu daha detaylı ele... Ši tema be abejo leistų mums kur kas detaliau e, padiskutuoti Bet dabar aš noriu padėkoti šios diskusijų dalies dalyviams ir mes nedėlzami pereisime prie kitos e, diskusijų dalies. Ja, vielen herzlichen Dank an alle Panelisten, an Ebru Dirika. Herzlichen Dank. Das war sehr interessant und führt sicher zu vielen Gesprächen beim Abendessen. Das aber jetzt noch nicht an. Ačiū. Man atrodo, kad diskusijas bus galima pratesti ir vakarienės metu. Ir toliau um, apvalau savo diskusiją skirtą vertimo žodžiu tarnyboms ir universitetams. Partnerystė ateičiai. Prašau šio raundo kalbėtojus ateiti čia. Patricija Aryzų iš JAV valstybės departamento, taip pat ponė Sally Bailey Ravi ir kitus dalyvius. Good afternoon. Is everyone awake? Labas vakaras, ar niekas dar nemiega? Kavos pertraukėlės nebuvo. Labas vakaras, labai malonu jūs visus čia matyti. Nušvito saulė, tai tikrai geras ženklas. Ir man tenka garbė iš karto suteikti žodį poniai Olgai Kosmidu. Prašau. Κύριε Αντιπρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Φίλες και φίλοι. Mėly kolegos draugai. Man tikrai nepaprastai malonu matyti jūsų veidus. Su daugeliu iš jūsų daugelį metų dirbame kartu ir mes jau nebe kolegos, o draugai. Tačiau reikia nepamiršti ir kitų svarbių dalykų. Kai nusprendėme surenkti šią konferenciją, labai ilgai svarstėme, koks turėtų būti jos formatas. Kodėl? Nes norėjome išvengti pasikartojimo tą puikiai organizuoja mūsų kolegos komisijoje, nes kiekvienais metais komisija rengia e, renginį skirtą susitikimui su universitetais. O šiandienos renginys yra kitoks dėl štai ko. Aš jau, na, tikriausiai galiu teikti, kad vertimo žodžių pasaulyje sukuosi gana ilgą laiką ir šis pasaulis yra iš ties unikalus. Bet pirmą kartą surenkta tokia, tokio ligmens konferencija. Šioje konferencijoje norėjome matyti visus, kurie vienu ar kitu būdu yra susiję su vertimo žodžių pasauliu. Norėjome suburti draugien profesionalus, vertimo e, tarnybų vadovus, taip pat universitetų atstovus ir bendrai norėjome sukviesti visus, kurie kažkaip yra susijęs su kalbomis. Svarsime, kokio formato susitikimas tai turėtų būti. Universitetai plus kolegos atsakingi už vertimo žodžių ir raštų tarnybas. Tačiau pamastę suvokėme, kad švietimas neapsiriboja kažkokia tai viena kompetencija Europos Sąjungoje. Ir būtent e, ir, ir mums dažnai sunku rasti ir tinkamų vertėjų daugelio kalbų. Ir daugelie šalių, daugelie universitetų ne, nesuvokiama dar vertimo svarba. Ir pasirengimas darbo vertimo srityje reikalauja specifinio pasirengimo. Nepakanka vien turėti e, diplomą, kuriame parašyta, kad žinai kalbas. Neužtenka vien baigti filologijos e, fakultetą. Tai automatiškai nereiškia, kad tapsi kalbų specialistu. Būtent todėl manome, kad reikia atkreipti į šią situaciją valstybių atstovų dėmesį. Uh, Manome, kad reikia informaciją skleisti ministrų lygmenių. Norėjome sukviesti e, nuolatinių atstovybių atstovus. Taip pat ir iš e, atstovus ir šalių kandidačių. Nes e, toms šalims taip pat sutelkėme dėmesį į tarptautinės diplomatinės dip, tarptautinės diplomatijos kalbas, tai yra rusų, arabų, kinų. Ir šis renginys iš ties neturi precedento. Norėjome, kad visi šie žmonės, visi interesų atstovai, galime ir juos ir taip vadinti, susitiktų. Taip pat ir akademinio pasaulio atstovai kad visi galėtų sužinoti, išgirsti apie tai, kas vyksta svetur Ir esame čia, kad kalbėtume apie mokymosi sritis, apie mokymas išvietimą skirtingais lygmenimis. Ir mūsų siekis čia buvo paskatinti, pastiprinti visus. Tai yra visi, kurie vaidina ir gali vaidinti kokį nors vaidmenį šiame procese, jie yra čia ir mes norime juos padrasinti, kad bendradarbiautumėme tarpusavyje. E, automatiškai tai neįvyksta vien tik atvykus į dar vieną konferenciją. Tačiau taip pat tikriausiai visi sutiksite, kad visi, kurie atvyko čia, tiki šios veiklos naudingumu ir atstovauja savo gebėjimus ir savo patirtį. Ir todėl norėčiau išreikšti viltį, kad mūsų šiandienos ir rytojaus renginys nebus vien tik tai kalbų sakymas, kad ir kokios gražios tos kalbos bebūtų. Visi jūs esate savo srities specialistai Bet dar kartą norėčiau išreikšti viltį, jog, jog žinia pasklis plačiai ir kad mes šiuo renginiu paskatinsime pažinčių ir tinklų mesgymą. Ir jeigu panagrinėsite darbo tvarkės temas, pamatysite, kad čia yra ap, apimtos įvairiausios temos - švietimas ir mokymas, informacijos klaida, finansavimui skirtos temos skirtingi finansavimo e, šaltiniai, apie tai jau buvo kalbėta. Taip pat ir finansavimo srityje būtina mėgsti tinklus. Ir jeigu pažvelgsite į rytojaus darbo tvarkę, pamatysite, kad pasisakys ekspertai, kurie atstovauja ir kitas rytis. Jie papasakos apie tai, kas vyksta vertėjo žodžiu smegenyse, kai jis dirba. Manau, kad tai turėtų būti tikrai įdomi diskusija. Na, galbūt išskyrus tuos, kurie nedirba šioje srityje. Išgirsime apie naujas technologijas. Nes, kaip parlamento vicepirmininkas jau sakė, naujos technologijos yra labai, labai svarbios mūsų profesijos ateičiai. Ne tik dėl to, kad naujos technologijos atliks visą darbą. Įsivaizduojamoje ateityje technologijos visko neperims. Tačiau jos yra svarbios, nes mums reikia sukurti pagrindus, nustatyti, kur galima panaudoti naujas technologijas, kad užtikrintume geresnę žmogaus ir mašinos sąveiką, kad tai nebūtų mums kažkieno kito primestas sprendimas. Kita vertus, e, turime pasidomėti, ką mums siūlo mokslo ir technologijų pasaulis, pasižiūrėti, ar tai mums patinka. Žinoma, technologijų pažangos nesustabdysime. Mes be abejo ir nenorime to daryti. Bet technologija gali būti mums naudinga, ji gali būti mūsų pagalbininkė. Taip pat noriu išreikšti viltį, kad e, universitetai taip pat privalo dairytis, e, kas naujo e, siūloma technologijų pasaulyje. Pasirodė išmanieji telefonai ir jie e, buvo kažkada naujovė, dabar jais beveik visi yra apsirūpinę žmonės telefonais. Tais išmanysiais telefonais naudojasi, kad e, skelbtų informaciją socialiniuose tinkluose. Ir mano karta, mūsų karta galbūt kartais gali jaustis šiek tiek atsiliekant, lyginant mus ir tai, kaip e, naujasias technologijas panaudoja jaunoji karta. O kaip bus su ta karta, kuri, ateis, kuri dar tik ateina? Mes norėjome par, parengti savos užės sintezę, sintezę tarp skirtingų profesijų, skirtingų patirčių, kad išsiaiškintume visi išgirstume apie tai, kokie poreikiai egzistuoja, kokios galimybės yra. Taip pat norime apsisaugoti nuo sprendimų, kurie galėtų būti mums primetami. Mes nenorime, kad kažkas kitas nuspręstų mūsų ateitį. Europos parlamentas yra sukaupęs daug patirties. ne tik dėl to, kad čia dirbame 24 kalbomis. Iš tikrųjų, tai tų kalbų yra daugiau. Ir nuo praėjusių metų nei viena, nei viena savaitė neapsijo be posėdžių rusų kalba. Beveik kas dvi savaitės būna po posėdį, kuriame reikalinga arabų kalba ir labai dažnai mums prisireikia ir vertimo kinų kalba. Ir ne tik dėl to, kad mums kasdienėme darbe prisireikia tiek daug kalbų, bet taip pat ir dėl to, kad mūsų patirtis yra tokia skirtinga. Mes atstovaujame skirtingas rytis. Pone Badijų, kuri neseniai kalbėjo, ji buvo atsakinga už, už vertėjų žodžių e, rengimą Kluč universitete, o dabar ji dirba. Uh, e, Europos parlamente ir ji atsakinga už e, rumunų kabiną, rumunų vertėjų kabiną. Rytoj bus kolegų, kurie kalbės apie naujas technologijas. Taigi mes galime pasiremti įvairiausią patirtimį. Išklausy... Kalbės žmonės, kurie puikiai išmano savo sritį ir kalbės apie dalykus, kurie mums yra tikrai brangus galėsime pasinaudoti ir mūsų kolegų patirtimi ir žiniomis. Buvo minėtas Indijos parlamentas. E, tai yra daugia kalbystės e, principų dirbantis parlamentas. Jie lankėsi, jų atstovai lankėsi pas mus ir jie klausė, kaip jiems reikėtų renktis savo darbą. Jie turėjo galimybės pasimokyti iš mūsų uh, Ir um, taip pat turėjau galimybę nekartą dalyvauti partnerių programuose, bei taip pat e, siūsti kolegas į Pietų Afriką. Atsiprašau, į visos Afrikos e, parlamentą. Ir sakyčiau, kad panašios tendencijos stebimos ir vertimo raštu pasaulyje, kad vertimas žodžiu šioje srityje nėra monopolija. Taigi, parlam, parlamentas turi sukaupęs nepaprastai daug, nepaprastai daug patirties ir žinių ir reikia tuos išteklius panaudoti. Panaudoti viską, ką esame sukaupę. Vertimas žodžiu yra profesija kuri neapsiriboja tam tikrą geografinę vietą ar kažkokią konkrečią vietą ar sritimi. Be abejo, yra ir e, kolegos, kurie yra laisvai samdomi, bet jie vieną dieną dirba Europos parlamente, kitą dieną Europos taryboje, trečią Arte televizijai, e, paskui Europos patentų biurui. ar netgi jungtinėms tautoms Ženevoje ar Niujorke. Kitaip kalbant, ši profesija negali būti apribota kažkokių griežtų rėmų ar vertinama iš kažkokios tai labai e, stabarios, sustabarėjusios perspektyvos. Iš tikrųjų trūksta gerai parengtų vertėjų žodžių, kad būtų galima tenkinti visų institucijų poreikius, ypač jeigu tos institucijos konkuruoja dėl tų pačių uh, kalbų atstovų. Ir visi stengiasi na, pasimti tai, ką gali, ką, ką pavyksta pasimti. Tačiau turime eiti priekin ir turime žve, žvelgti plačiau Ir žvelgdama į salę, tikrai džiaugiuosi matydama jūs visus. Matau čia ir AIKO vadovą. Ši organizacija yra sukaupusi nepaprastai daug patirties vertimo žodžių srityje. Yra ir nuolatinių uh, E, atstovybių atstovų, yra ir laisvai samdomų vertėjų atstovų auditorijoje. Ir būtent todėl mes norime išplėsti savo, praplėsti požiūrį, praplėsti horizontą ir siekti platesnio bendradarbiavimo su visomis vertimo žodžių tarnybomis, kurios to pagydauja, ir su visomis vertimo mokyklomis. Kaip tai daryti, kaip mes tai darome? Pasitelkę plataus užmojo programą. Ir ta programa numato kitokią veiklą nei ta, kuri buvo tradiciškai vykdoma iki šiol. Rengėme videokonferencijas, numatom, numatomos mokymo, se, mokymų sesijos su keliais universitetais. Vyksta tokios mokymo sesijos. Bet manau, kad dabar e, užmesgia ryšį tarp parlamento ir mokyklų ir dar vienos tarptautinės organizacijos galėtume vykdyti tą, to, tas mokymus renkti dalyvaujant dviem tarptautiniam organizacijom. Aš sakiau, kad ta programa yra plataus užmojo. Iš tikrųjų, užmojas labai platus. Ir tokia programa yra įmanoma, nes mes turime mūsų institucijos politinį palaikymą ir norime už tą palaikymą padėkoti. Esu įsitikinusi, kad mes visi, ar būtume iš švietimo ir mokymo pasaulio, ar esame paslaugų teikėjai, manau, mums rūpi tie patys dalykai ir mes siekiame tų pačių tikslų. Ši profesija tapo globalinė ir mūsų atsakas į šią situaciją turi būti visa apimantis, holistinis. Ir manau, kad šis susitikimas yra pirmas e, tokios užšies, bet bus dar daugiau. Ir noriu padėkoti Jums visiems už tai, kad e, su Jūsų pagalba jis tapo įmanomas. Thank you very much, Olga, for... Labai ačiū, Olga, už tai, kad labai gražiai apibūdinot mūsų e, sesijos dalį. Ji turėtų būti labai interaktyvi. E, rengdamasi šiandien galvojau, kad dabar jums bus suteikta kaip galima daugiau laiko pakalbėti apie tai, kas jums aktualiausia. Manau, kad Europos parlamentas e, tą ir turėjo omeny, kai taip maloniai mus pakvietė į šį neįlinį renginį. Dabar e, bus e, trumpai pristatytas keletą klausimų ir paliksime laiko vėliau, kaip galima daugiau, gyvam keitimuisi nuomonėmis, atsakymams, klausimams. Dabar pradėsime ir e, pabandysime sukelti e, vicepirmininko Martineso aistras. E, kalbėsime apie kultūrų susėjimo sujungimo veiklą. Tai yra vertėjo darbas. Aš nežinau, ar skaitėte Amerikos autoriaus Bombek knygą, kuris rašė apie namų šeimininkę, namų deivę su e, tam tikrų humorų. Buvo pasakyta, kad motinystė tai yra e, pir, antra pagal senumą profesija. Visi žinote, kokia yra pirmoji. O trečioji yra vertėjo profesija. Ketvirtoji muzika. Taigi apie tai ir kalbėsime, kaip uh, e, renkti uh, Mm, trečiosios seniausios pasaulyje profesijos specialistus. E, ponas e, e, Lopes labai puikiai kalbėjo apie akvariumus ir žuvis, tai kaip mes rasime tas geras žuvis. Nekalbam apie tai, kaip išmokyti žuvį plaukti. Jeigu neturi pagrindinių ingredientų, tai vargu ar daug ką be padarys. Ir aš e, manau, kad jūs puikiai visą tai žinote. Matote, turbūt e, visi, matėte tarp savo dokumentų vieną popierių. Hins tai yra pasaulio e, vertimo žodžių skyrių vadovų sutikimas. Mes jau keletą metų, septynerius susitikinėjame. Laikas bėga greitai, jau septynerius metus veikiame. Ir Hins. E, E, darbo tvarkė e, yra klausimas apie ateitį, kaip mes turime dirbti, kaip mes, mūsų institucijos gali padėti mm, mokyti, renkti specialistus. Keturiams kalbomis parengtas dokumentas, matote visų parašus e, pabaigoje ir tai atspindi mūsų požiūrį universitetus, akademinius partnerius. E, vertimas žodžiu yra mokslas ir menas, šių dviejų dalykų derinimas. Mes nekalbėsime dabar apie mokslą, akademinis pasaulis to užsijima, bet mes turime e, siekti sujungti praktiką ir teoriją. Kaip ir medicinoje ar teisėje mes turime pabandyti su jumis dirbti, kad galėtume sutelkti pastangas ir e, tam tikrą mokymą pritaikyti geriausių būdų. Tai sustiprintų jūsų pastangas, o mums užtikrintų e, profesinę kokybę, kurios taip reikia ir kurios taip trūksta. Na, kolegos kalbės apie e, problemas, kurios jūsų institucijose būtų finansiškai mm, gyvendinamos finansinę prasme, kurias būtų galima įgyvendyti. Šiandien ryte mes e, gavome informacijos. Tiksliau komisijos narė Vasilijų kalbėjo apie tai, kad technologija nepakeis kalbos mokymo ir gerų mokytojų nepavers gerai, blogų mokytojų gerais. Ir e, taip pat, e, jeigu neturi sugebėjimų, tai juos yra sunku įgyti E, ponas Lopes sakė, kad vertėjas tai yra tiltas tarp kultūrų ir pagalvokime, kad vertėjas taip pat e, tu, e, turi būti specialistas perdirbant idėjas, mintis. Mes kalbame apie vertėją kaip apie žmogų, kuris be kalbų yra puikus kalbėtojas savo kalba. Labai sunku rasti tokių žmonių šiandienėme pasaulyje ir jūs tikriausiai su manimi sutinkate dėl to. E, tas žmogus e, turi e, gebėti viešai kalbėti, oratorius geras būti. Galiu pasakyti jums, kalbodama apie vertimą E, diplomatinėme kontekste, tai yra labai svarbus asmenys vertėjai. Ir taip pat e, vertėjai turi e, retai vaikščioti. Retai vaikščiai tualetą ir valgyti kaip galima mažiau. Taigi sunku rasti tokių žmonių. Kas pirmasis dabar pasisakys? Sally Baby. Aš kalbėsiu prancūziškai. Olga e, Kosmidu metė mums iššūkį ir mes turime dabar jį atremti. Tai yra e, kalbama apie tinklų mesgymą, stiprinimą, bendradarbiavimo stiprinimą. Ir mes taip pat turime nepamiršti, kad svarbiausias dalykas šiame kontekste yra pasitikėjimas. Dabar noriu kalbėti apie tai, kas labai svarbu bet kokioje ateities partnerystėje tarp vertėjų mokyklų ir tarptautinių organizacijų vertimo skirių vadovų. Tai yra pasiekėjimas, e, jis pats svarbiausias dalykas. E, aš e, žinau, kad mes kiekvienas vaidiname savo vaidmenį, aš nevaidinsiu jūsų vaidmens, nes jūsų vaidmuo yra renkti vertėjus, o e, tarptautinėme lygmenyje vertėjai dirba labai įvairiose srityse ir kiekvienas turime likti savo vietoje. Bet mes esame visiškai priklausomi vieni nuo kitų. Man jūs būtini, kad aš turėčiau medžiagos ir galėčiau dirbti, o jums reikia manęs kad e, savo parengtus produktus, jeigu taip galima sakyti apie vertėjus, e, E, kad e, jūs tuos produktus galėtumėte paleisti į rinką. Jeigu to nebus e, įmanoma padaryti, tai jūs vadinasi neteisingai dirbate. Jeigu mes, jūs man nesuteiksite kokybiškai dirbančių vertėjų, tai taip pat nieko nebus. E, aš noriu pasakyti, kad Europos tarybos veikla labai pasikeitė. E, mes pradžioje e, labai daug, 40 tonų, parengėme įvairių dokumentų, rezoliucijų. Ir mes pradžioje turėjome puikių vertėjų, nes jie buvo parenkami šalių, kur veikia labai stiprios vertin, vertimo mokyklos. Ir E, mes e, paprasčiausiai e, pakeitėme savo veiklą ilgainiui ir nuo rezoliucijų Europos taryba perėjo prie patikrinimų ir tada atsirado kitoks vertėjų poreikis. Reikėjo žmonių, kurie mokėtų ne tik prancūziškai, angliškai, bet ir kitas kalbas ir mes pradėjome ieškoti visiškai kitų pagrindų vertėjų. Uh, mes e, negalėjome kreiptis tik į gerai e, žinomas vertimo mokyklas. Aišku, tam, kad aš galėčiau surasti vertėjų, man reikėjo užmėgsti pasitikėjimą keliančius ryšius su vertimo mokyklomis. E, jūs atstovaujate dažnai mažiau žinomoms vertimo mokykloms, kurios neturi tiek daug patirties. Ir mūsų dar laukia labai sunkus darbas. Tai yra E, su, jums reikia susikurti pasitikėjimą tarptų, kurie atrenka vertėjus. Ir tai labai svarbu, nes neįmanoma mokyti tokios ekspertizės žinių e, reik, e, profesijos, ne, nežinant, kaip įsijungti mikrofoną, ką reiškia adrenalinas, kai pradedi versti. E, mes žinome, kad reikia sutelkti dėmesį išteklius. Ir mokyklos, kurios nesupranta tų dalykų, dėje nėra tos mokyklos, kurios man gali pateikti medžiagos, e, kokios man reikia mano darbe. Tokia yra mano pirmoji žinia. Taigi, e, dėstytojai, kurie yra vertėjai ir dėl to, kad jie yra vertėjai, jie nebijo ne išduoti diplomo tam žmogui, kuris to nėra nusipelnęs. Ir e, tai yra vienintelis kelias užtikrinti man, kad e, jūsų mokyklos e, veizinė kortelė būtų jūsų vert, vertėjai ir aš užsimerkusi ne atrinksiu tų žmonių. Kitaip tariant, jeigu vertėjas nėra vertas, jisai neturėtų gauti diplomo. Dar norėčiau pasakyti kai ką, kas yra gal šiek tiek kitokio pobūdžio. Sakoma, kad vis labiau uh, trūksta vertėjų. Taip, tai yra iššūkis, bet E, niekada būtinybė parengti vertėjus negali e, nusileisti kokybės reikalavimams. E, mūsų organizacija daug mažesnė negu Europos Sąjunga. Mums nereikia tiek daug vertėjų, bet vis tik reikia. Ir mes labai kenčiame, panašiai kaip ir Europos Sąjunga. E, kai šalis e, tampa ES valstybė nare, ar e, tampa kandidate, ar užsimesga kažkokie kiti ryšiai su ES, tai ES tarsi sutraukė visus iš vietos rinkos e, vertėjus ir juos pritraukė į Bruselį. Tada valstybėje nebelieka vertėjų ir e, tokia organizacija kaip mano sunku rasti vietoje vertėjų. Ir reikia prisiminti, kad reikia parengti labai stiprius vertėjus ir taip pat siekti, kad tie vertėjai, dalis tų vertėjų liktų savo kilmės šalyje, gimtoje šalyje. Ir taip pat e, pasakysiu dar kartą, kad svarbiausias klausimas yra pasitikėjimo klausimas, o dabar e, suteiksiu žodį Kler. Aš e, pritariu viskam, ką sakė Sali, e, tik tai papildysiu jos pasisakymą. Ji kalbėjo apie kintančią dinamiką, kaip kalba vartojama buvo ir yra Europos taryboje. Ir ponas Lopesas e, kalbėjo apie dinamiką. Ir kad dinamika įvairių kalbų atžvilgių reiškia skirtingai. Mes EPBO taip pat e, matome tą dinamiką. Mūsų svarbiausios kalbos yra e, prancūzų anglų kalba. Ir kai kas galvoja, kad vertėjų ilgainiui nebeliks, nebeliks mūsų organizacijoje. Ir sakoma, kad e, vertimas žodžių išliko tarsi figos lapas nors visuomet e, naudojamos pagrindinės oficialios kalbos. Ir tarsi kalbama apie tarsi judančias tektonės plokštis tarp anglakalbio pasaulio, prancūzų kalbos. O mm, e, e, nepamirškime, kad Afrikoje kalbama ir ispaniškai, ir prancūziškai. Taip pat reikia galvoti apie globalizaciją ir pokyčius kalbų svoryje Mes e, vis daugiau galvojame apie tai, kad reikės vertėjų mokančių rusų, ispanų kalbas, taip pat arabų kalbą, kinų, japonų, italų kalbas. Taip pat vokiečių, bet ne tiek e, smarkiai, taigi dinamika kinta. EPBU labai svarbu vaidinti aktyvų vaidmenį integruojant neseniai baigusius vertimo mokyklas. Tam yra daug priežasčių. Pirmiausia, e, mes galvome apie vertėjus, būsimus vertėjus ir taip pat, kad e, ką tik baigė vertėjai dažnai yra puikūs vertėjai, labai uh, sąžiningai ruošiasi posėdžiams, e, dirba e, sąžiningai, labai entuziastingai būna nusiteikę ir džiaugiasi dirbdami posėdžiuose, o praleidus 40 metų kabinoje ne visuomet matomas toks požiūris. Dabar turime 16 e, vertėjų, 12 dalyvauja ekspertų e, posėdžiuose ir mes dirbame su dviem, dviem mokyklom Paryžiuje, kartais kreipiamės kitur. E, ir jeigu kam nors įdomu, EPBO mes rengiame, užtikriname galimybę studentams praktikuotis tuščiose kabinose Gal aš mažiau negu salį pasitikiu ką tik baigusiais e, vertėjais ir nepriklauso. Um, Nepriklauso nuo to, iš kur jie atvyks, aš pirmiausia jiems siūlau padirbėti tuščioje kabinoje, o paskui nusprendžiu, ar juos pasamdyti ar ne. Jie gali atvykti, e, kada tik tai nori ir kiek tik nori kartų. Kaip sakiau, kai kurie iš jų tikrai yra puikūs, bet daug, tok, daugelis nėra tokie. Kai kurie paprasčiausiai nėra pasirengę ir tai e, jiems galbūt yra rimta problema, nes jiems reikės rasti būdą, kaip e, išgyventi tą laikotarpį po mokyklos baigimo ir užsidirbti pragyvenimui. Man tai nėra problema kadangi aš galiu skatinti juos treniruotis, galiu užtikrinti, kad vertėjai, profesionalai jiems padėtų, e, teiktų e, pagalbą, informuotų, pasakotų jiems apie jų klaidas, Kai aš sakiau, kad jie nėra pasirengę, tai turiu galvoje, kad jų technika galbūt nėra dar labai gerai, ne visuomet jie supranta anglų kalbos akcentą ar kitų kalbų akcentą labai gerai. E, taigi, kartais man atrodo, kad jie nėra dar pasirengę, bet kai kurie nebus niekada pasirengę. O taip yra todėl, kad jie neturės pagrindinių įgūdžių. Pagrindinis įgūdis ar įgūdžiai, mano nuomonė, yra gebėjimas perduoti patikimai žinę klausytojams. E, mano nuomonė, kartais mokymo programos e, e, daugiau koncentruojasi į paskutinį mokymo etapą. Daug kalbam apie techninį E, žodyną, apie techninę leksiką, apie procedūras, bet studentai dažnai neturi e, bazinių įgūdžių. Ir jeigu jie palikdami vertimo mokyklą neįgyjo jų, tai niekuomet jų ir neįgis. Jie gali geriau išmokti kalbą, įgauti daugiau pasitikėjimo, sklandumo, bet jie neišmoko bazinių įgūdžių. Mano e, toks būtų pagrindinis signalas E, pagrindė mintis, nežinau, ar kiti bus pasirengę sutikti su mumis, bet mes siunčiame tokį signalą. Mes e, e, vis tik tai galvojame apie naujų vertėjų parinkimą dėl priežasčių, kurias minėjau, kurios iš jų yra savanaudiškos. Tikiuosi, kad turite apie ką pamastyti ir kad diskusija galės toliau vykti vertėjai dirba iki 18.30. Tikiuosi, kad jie turės galimybę e, pabūti truputį ilgiau. Aš noriu išgirsti maltiečių kalbą. Prašau, jeigu turite kokią nors minčių, klausimų. Ir pasakykite, ką atstovaujate. Heridai. Šanhajaus tarptautinių studijų universitetas. Užduosiu klausimą savo gimtają kalbą kinų ir pasitikėsiu kolegomis, kurie yra anglų ir prancūzų kabinose, kad jie tinkamai mane išvers. Taigi, turiu paprastą klausimą. Mūsų universitetas nuo savo įkūrimo yra parengęs, yra, jau dirba aštuonis metus jau dėsto vertimo žodžiu, sinchroninio vertimo žodžiu disciplina ir tai yra vertėjai rengiami pasauliniai rinkai, nes mūsų e, universitetą baigė vertėjai, paskui dirba jungtinių tautų organizacijų ir kitur. Turiu klausimą kalbame apie kinų piliečius ir kai kurie iš jų labai norėtų padirbėti Europos komisijoje ar Europos parlamente kaip e, vertėjai, kaip tarnyboje, vertimo tarnyboje dirbantis vertėjai. Prieš kinų kalbai tampant e, oficialia Europos parlamento arba Europos komisijos kalba, tokie vertėjai gali dirbti tik kaip laisvai samdomi vertėjai. E, tikriausiai reikia prisiminti AIK organizacijos nuostatus ir e, įsivaizduoti, kad jiems bus taikomos tos nuostatos, tačiau jie negali niekaip e, teikti, kad jų e, būstinė, jų gyvenamoji vieta yra Briuselis. Kita vertus, nėra galimybės apmokėti jų kelionių lėktuvu, kad juos būtų galima atsiskraidinti iš Kinijos į Briuselį darbui verslo klase. Bet aš nebejoju, kad gabus vertėjai iš Kinijos mielai atvyktų ir dirbtų šioms institucijoms, tačiau dabar jie to negali daryti. Todėl noriu paklausti, ar Europos komisija ir Europos parlamentas iš tikrųjų neturi galimybių pasiūlyti tokiems vertėjams specialių vizų, kad jie galėtų čia atvykti, mokytis ir dirbti kaip laisvai samdomi vertėjai. To... Ačiū, Hari. Kreipiuosi į Europos parlamento arba komisijos atstovus kad jie pabandytų atsakyti šį klausimą. Pone Jimenez Marin, prašau žodis jums ir taip pat užduokite, raginu visus užduoti klausimus. E... Trumpai. Bueno, pues en primer lugar, eh, Harry. Eh... Na, Harry, iš tikrųjų, mūsų institucijoje galioja taisyklė, kad negalima turėti dviejų uh, oficialių gyvenamųjų vietų. Tačiau kinų vertėjai žodžiu gali dirbti rinkoje Kinijoje ir Europoje ir gali e, šešiems mėnesiams persikelti į Briuselį ir tuos šešis mėnesius praleisti dirbdamas institucijoms Europoje, o kitus pusę metų gali gyventi Kinijoje. Daugybė vertėjų, taip pat ir vertėjų dirbančių ES oficialiosiomis kalbomis nuolatos taip gyvena. Kalbant apie kalbas naudojamas jungtinėse tautose, toks pat e, modelis taikomas ir ten, nes žmonės nori dirbti ir privačioje rinkoje, ir tarptautinėms organizacijoms. Ir būtent taip tokie žmonės galėtų dirbti ir mums. Pagal mūsų taisyklės Mes esame susitarę, yra toks susitarimas su laisvai samdomais vertėjais, kuomet vertėjai atvyksta iš kitur, kai jie gyvena ne Bruselėje, mes apmokama jų kelionę lėktuvu. Tai kompensuojamam bilietui taikomos tam tikros sąlygos reikia ypač vengti nesažiningos konkurencijos sudarimo ir mes taip pat neužsimame nesažiningą kompetenciją. Ačiū, Juan Carlos, prašau. Jūs. Ačiū, pirmininkė Vitoldas Skovronskis, vertėjas, vertėjas, vertimo dėstytojas iš Lenkijos. Klausimą užduosi lenkiškai. Noriu pacituoti Olgos Kosmido žodžius. Taip pat kitus kalbėtojus norėčiau pacituoti. Tai, ką išgirdome, mums yra labai svarbu. Kalbu apie vertėjus, taip pat apie dėstytojus, vertimo tarnybų vadovus. Noriu pasidalinti dviem tiesomis su jumis, kurios galbūt yra banalios. Visų pirma, kas turėtų mokyti būsimuosius vertėjus žodžiu. Tai turėtų būti aktyviai rinkoje dirbantis profesionalus vertėjai, kad, galėtų, kad jie galėtų perduoti praktiškai gytą patirtį. Kitas klausimas, kas neturėtų dėstyti vertėjams žodžiu, nes kartais vidurio Europos šalise matome nevertėjus, kurie dėsto vertėjams, busimiesiams vertėjams. Pavyzdžiui, filologai, Jie dėsto, jų specialybė yra Austrijos literatūra ir tuo pat metu jie dėsto sinchroninį vertimą. Taigi norėčiau kreiptis į Jūs. Pastarosius keletą metų aš e, dirbu Poznanės vertimo mokykloje. Ir norėčiau kreiptis į universitetų vadovus. Ir paraginti juos užtikrinti tiesioginius kontaktus su vertimo mokyklomis, kad būtų užtikrinta atskaitomybė tiesiogiai universiteto vadovui. Ačiū, norėčiau paprašyti Olgos Kosmidų e, ir paskui suteiksiu žodį Klėja Donovan. Man atrodo, kad savo pasakymo metu aš jau sakiau, jog visų pirma minėjome Hins deklaraciją, ja, jos tekstą turite visose dokumento aplankose ir man atrodo, kad aš jau kalbėjau apie tai savo pasisakymę jog nei filologai, nei kalbų profesoriai negali dėstyti vertimo žodžiu. Šis dalykas mane tikrai stebina ir liūdina. Universiteto vadovas niekada nepaprašys gydytojo, negydytojo dėstyti mediciną. Taip, lygiai taip pat e, rektorius nesikreips į žmogų, kuris nėra advokatas, kad jis dėstytų teisę. Taigi, aš nesuprantu, kodėl egzistuoja e, požiūris, kad filologas gali dėstyti vertimą žodžiu. E, parlamento pozicija yra netgi griežtesnė. Mes, ne, mes bendradarbiavame tik tai su tomis mokyklomis ir universitetais, kuriuose e, dėstytojais dirba tik vertėjai, bet taip pat keliamas papildomas reikalavimas, kad tai būtų vertėjai pripažinti ir dirbantis didelėse tarptautinėse organizacijose. Taip pat e, tie universitetai privalo reikalauti, kad jų dėstytojai. kad e, nekeliamas reikalavimas, kad tai turi būti aukštus akademinius laipsnius turintys e, specialistai. Vertėjams žodžiu nekeliami tokie reikalavimai. E, Taip pat, e, taip, taip pat e, negali būti, kad e, specialistas pasirinkęs galimybę dėstyti, negali būti verčiamas rinktis arba dėstyti, arba dirbti kaip vertėjų žodžiu. Pavyzdžiui, dirbti valstybės tarnyboje arba dėstyti. Tokie reikalavimai medicinos profesijos atstovams nekeliami. Kodėl vertėjas negali e, dirbti ir dėstyti? Tikrai sunkiai suprantama, kodėl e, kažkam kyla tokių minčių. Ir būtent todėl mes čia esame sukvietę universitetų vadovus ir norime jiems paaiškinti, kad jie darome škos paslaugą savo institucijoms, jeigu laikosi tokio požiūrio ir taiko tokius reikalavimus. Tie, kas dėsto vertimą žodžiu, privalo būti vertėjai ir tai turi būti praktikuojantis vertėjai. Um, well, very much along the lines of what Olga's already said. Uh, aš pritariu tam, ką jau sakė Olga. Jūs kalbėti apie tai, kad taip, vertėjai turėtų mokyti, verti mokyti neturėtų. Tačiau problema yra ta, kad nėra apibriežta tiksliai, kas yra vertėjas žodžiu. Europos parlamentas, man atrodo, griežčiau apibrėžia šią profesiją ir tai kelia tam tikrų prieštarų. Bet, bet kas gali pasakyti, kad yra vertėjas žodžiu, jeigu yra kažkada kažkiek vertėjavęs? Aš lankiausi vairiose pasaulio vietose ir e, žmonės, kurie moku kalbų, kartais šiek tiek vertėjauja ir tada sako, taip, aš esu vertėjas. Bet jie turėtų būti ne tik tai vertėjai, bet ir labai geri vertėjai žodžiu, kad galėtų teisingus vertimo įgūdžius įdėkti. Aš suprantu, dėl ko kyla problemų ir sakyti, kad visais atvejais tie vertėjai, mokytojai turėtų būti akredituoti, uh, E, tarptautinėse organizacijoje. Gal, pavyzdžiui, kai kuriuose šalise nėra galimybių tą padaryti, gal kalba yra labai reta, dėl ko negalima to padaryti. Bet, e, pavyzdžiui, visi turėtų būti AIK e, nariai ir tada galbūt aiškiau pasidarytų dėl to, apie ką mes visi kalbame. Jūs esate mokytojai, mes tie, kurie atrenkame vertėjus Ir mes turime e, bendras e, prievalės, didžiulės e, daugiakalbystės srityje. Ponas Lopes sakė, kad žmonės turi pasitikėti vertėjų, kad patikėtų jam savo žinę ir tik tai tokiu būdu, jeigu matys, kad vertėjas yra geras, viskas vyks. Galima kartais pasamdyti žmogų, kuris netoks geras, bet kur, pavyzdžiui, jisai yra pigesnis. Bet jūs apmokote žmonės, jūs suteikėte jiems diplomus ir jeigu, tie, žm... ir jeigu mokytos neturi pagrindinių įgūdžių vertimo žodžių, mes tada paprasčiausiai išausim savo į koją ir pakenksime tik patys savo. Barbara, and this will be the final question, I'm told. Aš supratau, kad dar norima pateikti klausimą. Ne. E, trumpa pastaba. Mes kalbame apie standartus ir norėjau jau pasakyti, kad MCI parengė naują dokumentą dėl kokybės standartų e, visoms vertimo žodžių programoms. Ir taip pat norėčiau e, labai džiugę žinę Jums pranešti, kad MCI konsorcijumas nuo šiandien jau parengtas pasirašymui šis dokumentas. Uh, konsorciumo bus pateiktas ir universitetai, kurie nori e, tapti nariais, gali tą padaryti. Žinau, kad daug tokių universitetų yra. Bet e, daug iš to, kas e, pasakyta buvo, yra įrašyta į kokybės užtikrinimo standartus. Taigi norėjau tą pastebėti. Dėkoju visiems. Norėjau e, paprašyti jūsų paploti mūsų vertėjams. O dabar e, eikime išgerti kokteilio. E, dar techninis vienas pranešimas. Noriu visiems diskusijos dalyviams pasakyti, dabar e, išgersime kokteilių, o paskui vyks vakarienė. Ir yra e, draugiškai nusteikusių žmonių prie salės, kurie jums padės. Mm susirasti, kur nueiti. Nepamirškite, rytoj pusę dešimtos ateikite laiku, e, ateikite šiek tiek anksčiau, nes dažnai prie patikros saugumo pareigūnų susidaro eilė. Ir taip pat atsineškite savo ženkliukus. Tikiuosi, kad tie patys vertėjai taip pat uh, E, rytoj ateis dirbti, nes svarstysime įdomius dalykus, pasižiūrėsime, ką gali padaryti mašinos. Taigi kviečiu visus grįžti, e, pratesti darbo rytoj. Ačiū.